Morning, everybody. Ja, guten Morgen. Labas rytas, mėly kolegos. Norėčiau pasveikinti susirinkusi biudžeto kontrolės posėdį. Turime darbo tvarkę, Niekas nepranešė, kad norėtų kažką joje keisti. Mes darbo tvarkę taip suformavome, kad e, galėtų kolegos dalyvauti balsavimuose, kurie vyksta kitose komitetuose. Todėl būtent nuo 9 numatėme pradėti balsavimą. Laikykime darbo tvarkę patvirtintą. Dabar antrasis darbo tvarkės klausimas. Tiesa, norėčiau pasidžiaugti, kad yra užtikrintas vertimas į e, didžiumą kalbų, beje, mūsų posėdis yra transliuojamas ir internetu. Apie balsavimą balsuosime elektroniniu būdu, todėl prašau jūsų visų e, jas išsitraukti ponas Gajerą. Na, aš, mano kortelę tuoj turi atnešti, aš prašau galimybės bent kurį laiką balsuoti mm, pakeldamas ranką. Pirmininkas. Manau, kad e, tai tikrai įmanoma, gal e, ir iš karto nereiks elektroninio balsavimo. Ir poną Taverną noriu pasveikinti, jis nominuotas į EU audito rūmus, vidaus auditą. Džiaugiamės, kad kolega buvote nominuotas ir jūs sveikiname. Ja. Dann darf ich fragen, ob sonst noch jemand. Äh Norėčiau pasiteirauti, ar visi turite savo balsavimo korteles. Gal pirmiausia pradėkime nuo bandomojo balsavimo pasitreniruosime. Äh, Ar jau pradėtas balsavimas? Pirmininkas teirausi sekretariato, taip galime balsuoti. EPP frakcijos vienu nariu e, per daug Baigiame balsuoti. Mūsų duomenys rodo, kad APP e vienu nariu yra per daug. Ar galima kažkokią išeitį rasti? Na, dar kartą pabandysime. Antroji treniruotė. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Na, atrodo viskas tvarkoj. Prieš pradedant balsavimą keletas įžanginių pastabų. Šiandien balsuojame dėl labai svarbaus nuomonės projekto. Atsakingasis komitetas yra teisės, ne mes. Daug institucijų mus kreipėsi bei atkreipė mūsų dėmesį į šio dokumento svarbą ir reikšmę. Aš kaip biudžeto kontrolės komiteto pirmininkas, norėčiau du dalykus pažymėti. Visi sutarėme nepaprastai svarbu, kad Europos komisija bei kitos sąjungos institucijos, ypač taip pat ir parlamentas ir administracija, turėtų galimybę įdarbinti labai kvalifikuotus darbuotojus, žmonės, kurie užsidegė, aistringai bei be abejo kvalifikuotai padėtų mums E, veikti pagal gerosios teisėkuros principus. Manau, kad toks yra tarnautojai įdarbinimo sąlygų tikslas. Antrasis aspektas, kuris mums yra svarbus kaip biudžeto kontrolės komitetoj, būtent viešieji finansai. Viešieji finansai tai reiškia yra išleidžiami mokesčių mokėtojų pinigai tam tikram tikslui, o biudžetinė situacija įtempta. Prisiminkime, kad dalyje valstybių narių vykdomos drastiškos taupimo priemonės, tas yra vykdoma pagal stabilumo paktą. Na, nebūtinai euro zonos valstybės, kaip pavyzdžiui Latvija ar Vengrija, taip pat privalėjo labai drastiškai taupyti, apkarpyti savo socialinę pagalbos struktūras, bei taip pat sumažinti savo viešasias išlaidas bei tarnautojų algas ar jų skaičių. Aišku, aš nenoriu užbėgti už akių, tačiau atsižvelgiant į visus tuos įvykius, buvau informuotas, kad komisija paprašė balsavimo pradžioje trijų minučių, kad galėtų pristatyti savo poziciją. Aš tikrai mielai leisiu tą padaryti. Ponas Lavaseur e, gaus žodį iš e, komisijos. Prašom, žodis jums. Dėkuoju, ponė Pirinkė, kalbėsiu labai trumpai. Norėčiau jums tik tai priminti tris dalykus. Pirmiausia, tai yra bendras kontekstas, keičiamas yra tarnautojų darbo atlyginimo reglamento galiojimas ir tai reiškia, kad Europos komisija dabar turi kažką daryti. Ir antras svarbus dalykas yra tai, kad komisija yra nusteikus gan ambicing, ambicingai. Mes pirmiausia norėtume pataisyti senąją metodologiją, nes uh, ją taikant išaiškėjo tam tikrai jos trūkumai. Ir antras mūsų tikslas yra užtikrinti, kad viešojo tarnyboje taip pat mes galėtume sutaupyti. Bet kartu, be abejo, viešojo tarnyba turėtų išlikti patraukli, tam, kad mes galėtume surasti pakankamai darbuotojų. Taigi komisija per, nori per penkerius metus sumažinti darbuotojų skaičių penkiais procentais ir taip pat nori pa, šiek tiek pakeisti darbo tvarkos taisyklės, ypač tas taisyklės, kurios yra susijusios su uh, uh, karjera, nes mes norėtume čia sutaupyti ir norime taip pat, kad mūsų tarnyba veiktų veiksmingiau. Taigi trumpai galėčiau pasakyti kad iš esmės mes nekalbame apie labai didelę reformą, apie tokią, kurią įvykdėme 2004 metais, bet tiesiog apie reformą, atlikdami kurią mes norime atsižvelgti į krizės aplinkybės ir tai, kad jau baigė galioti bendrijos metodas. Just, yes. mm -hmm. Ja, merci beaucoup, monsieur Lavasseur. Dėkuoju, ponui Lavasseur. Neįprasta prieš balsavimą pradėti diskusijas, bet e, pranešėja paprašė žodžio. E, suteiksiu galimybę kiekvienai frakcijai, kiekvienos frakcijos vienam atstovui pasisakyti po vieną minutę, ponė Audy. Ar jūs siūlote iš karto pradėti balsavimą? <laughs> Er möchte unbedingt sprechen, dann erteile ich. Ponas Odi e, būtinai prašė žodžio. Pone pranešėja nenori, tai ponas Odi, prašom. Aš norėčiau, kad komisija mums paaiškintų, koks vykdomas yra pilie, e, socialinis dialogas. Nežinome, kad jo atlik, e, atlikimo tvarka valstybės narėse labai skiriasi ir kokia tvarka būtų taikoma šiuo atveju. Dėkuoju, panė pirmininkė. Aš galiu Jums pasakyti, kad e, komisija turi nemažai įvairių taisyklių, kurios yra taikoma socialiniam dialogui ir jame dalyvauja įvairios atstovaujamos e, e, organizacijos, tai yra tos organizacijos, kurios atstovauja darbuotojams. Ir mes patikėme visus savo pasiūlymus darbuotojų atstovams ir visą rūdienį vyko konsultacijos tiek techninių, tiek administracinių, tiek politinių politiniais klausimais. Taigi mes konsultavomės su socialiniais partneriais nuo pat pradžios ir iki gruodžio mėnesio. Ja, Dank. Das hat zur Klärung noch mal beigetragen. Ačiū, tikrai svarbus klausimas. Dabar galime pradėti balsuoti. siūlau balsuoti elektroniniu būdu. Tikimės labai neiškių rezultatų. Taigi 31 pakeitimas prašome balsuoti. Elektroninis balsavimas. 31 pakeitimas. Baigiame balsuoti. Na, bet jeigu bus aiškus rezultatai, tai galėsime balsuoti pakeldami rankas. Taigi 32 pakeitimas, prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Trisdešimt trečiasis. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta. 34 balsavimas, prašome, pakeitimas, aš jau prašome balsuoti, baigiame balsuoti, atmestas B. Kompromisas. Kompromisinis pakeitimas yra šiek tiek pakeistas buvo naujas tekstas išdalintas vakar vakare. Jeigu nėra klausimų, tai galime pradėti balsuoti. B. Kompromisas. Baigiame balsuoti. Atmestas kompromisas. Vieno balso persvara. Tai reiškia, reiks balsuoti dėl pakeitimų atskirai. 37 balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, dėl jos balsuojame, prašome balsuoti. Dėl pirmosios dalies baigiame balsuoti. Patvirtinta. Antroji dalis. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Atmesta. Pirmininkas atsiprašo. 35. Atkrenta 36. Trisdešimt šeštasis taip pat atkrenta. Trisdešimt aštuntasis. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmesta. 39. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 41. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 40. Atsiimtas. 42 balsuojame dėl šio pakeitimo. Dėl 42 balsuojame, baigiame balsuoti. Atmestas. 43. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 44. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta. A. Kompromisas. Taip pat jis yra su pakeitimu. Galime pradėti balsuoti dėl A. Kompromiso su pakeitimu. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Patvirtintas. Dabar šokame prie pirmojo žodinio pakeitimo. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas pakeitimas. 55. 3 dalis. Dėl pirmosios dalies balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar dėl antrosios dalies balsuojame. Prašome balsuoti. Dėl antrosios dalies balsuojame. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. Trečioji dalis. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dėl 56 balsuoti nereikia. Dabar 57. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 58. Prašome balsuoti. Baigime balsuoti. Atmesta. Kitas pakeitimas prašome balsuoti. Baigime balsuoti. 58. Atmestas. 60. Ir dvi dalis. Dėl pirmosios dalis balsuojame. Baigiame balsuoti patvirtintas. Antroji dalis. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigėme balsuoti. Atmesta antroji dalis. 61. Prašome balsuoti. Baigėme balsavimą. Patvirtintas. 62. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigime balsavimą. Atmestas pakeitimas. Trečiasis žodinis pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. Dabar balsuosime dėl pirmojo pakeitimo. Prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. Dabar dėl 63-23 pakeitimo balsuosime kartu, dėl šių abiejų prašome balsuoti. Baigėme balsavimą. Atmestas pakeitimas. Atmesti abu pakeitimai. Dabar antrasis žodinis pakeitimas. Taigi antrasis žodinis pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Patvirtintas. 64. Prašome balsuoti. Baigėme balsavimą. Patvirtintas pakeitimas. 65. Prašome balsuoti. Baigėme balsavimą. Atmestas pakeitimas. Antrasis. Prašome balsuoti. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. Trečiasis. Prašome balsuoti. Baigiame balsavimą. Patvirtintas pakeitimas. 66 atkrenta. Dabar 67. Prašome balsuoti. 67 pakeitimas. Baigiame balsavimą. Atmestas 68. Prašome balsuoti. Dar ne visi balsavo, kaip matau. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 69. Prašome balsuoti. Baigėme balsavimą. Atmestas šis pakeitimas. Ketvirtasis žodinis pakeitimas. Prašome balsuoti. Baigėme balsavimą. Patvirtintas pakeitimas. 70 atkrenta, ketvirtasis taip pat atkrenta, taigi 71 prašome balsuoti. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 72. Prašome balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmestas penktasis pakeitimas. Prašome balsuoti. Penktasis. Balsame baigimą patvirtintas. 73. Prašome balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmestas. 74. Prašome balsuoti. Baigiame balsavimą. Atmestas. 75. Prašome balsuoti. Ar visi balsavote? Baigiame balsuoti. Atmesta block vote about the amendments of Mr. Bidon? Uh, can we have a block vote? Gal galime balsuoti už abu 76, nuo 76 iki 79. Ar kas nors prieštarauja prieš apjungimą? Ne. Taigi galime balsuoti už 76 iki 79. Balsavimą pradedame. Visi balsavo. Balsavimas baigtas atmesta. 80 balsuojame. Visi balsavo. 80. Taigi pataisime, 80-asis pataisimas, 8-0. Visi balsavo, balsavimas baigtas. priimta. Šeštasis atkrinta. Taigi 81 balsuojame. Visi balsavo. Vote is closed. Balsavimas baigtas. Priimta. 88 pakeitimas. Ne, atsiprašau, atkrinta. 82, dėl jo reikia balsuoti. Taip, pradedame balsuoti dėl 82, visi balsavo, balsavimas baigtas. Taip, priimta. 83 pakeitimas. Turime balsuoti dėl 83, balsavimas pradedamas. Visi balsavo, balsavimas baigtas priimta. 84. Dabar pradedame balsuoti. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Priimta. 85. Pradedame balsuoti. Visi balsavo. Baigime balsuoti. Atmesta. Septintasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Priimta. 86. Pradedame balsuoti. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 87. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 88. Balsuojame. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 89. Pradedame balsuoti. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 90 pakeitimas. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 91 pakeitimas. Balsuojame. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntasis. Braidėme balsuoti. Visi balsavome. Baigėme balsuoti. Priimta. Devintasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Visi balsavome. Baigėme balsuoti priimta. 92. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. 93. Pradedame balsuoti. Visi balsavome. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dešimtasis pakeitimas. Pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Žodinis pakeitimas. Penktasis žodinis pakeitimas. Vėlgi balsuosime už penktąjį ir šeštąjį kartu. Penktąjį ir šeštąjį kartu pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 94. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. Ar 11. Atkrenta. 95. Pradedame balsuoti. Baigiame. priimta. 96. Gal galime nuo 96 iki 99 kartu niekas neprieštarauja. Taigi balsuojame dėl 96 iki 99. Elektroninis balsavimas pradėtas, baigtas, atmesta. Šimtasis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Šimtas pirmasis. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmestas. Šimtas antrasis. Balsavimas pradedamas. Baigiame balsuoti. Atmestas 103. Pradedame balsuoti. Pradedame. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dvyliktasis. Pradedame balsuoti. Dėl dvyliktojo. Visi balsavo, baigiame balsuoti. Priimta. Vienu balsu. Vienu balso persvara. Tryliktasis. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo, baigiame balsuoti. Atmesta. Keturioliktasis. Balsavimas pradėtas. Visi balsavo, baigiame balsuoti priimta. 15. Pirmoji dalis. Pradedame elektroniniu būdu. Visi balsavo. Balsavimas baigtas. Priimta. Antroji dalis. Pradedame balsuoti. Visi balsavo. Baigtas balsavimas atmestas. 16-16 kartu. Pradedame balsuoti, baigiame. Atmesta. 17 pradedame balsuoti. Visi jau balsavo, baigiame balsuoti. Atmesta. Ir 19 Pradėtas balsavimas. Baigtas. Atmesta. Dėl to, kad taip pat pasiskirsto balsai. 20. Visi balsavo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar 21. Vėlgi iš dviejų dalių. Balsuojame dėl pirmosios dalies. Visi jau balsavo. Baigiame balsuoti. Priimta. Antroji dalis. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 22. Pradedame balsuoti. Baigiame. Priimta. 24. Balsavimas pradedamas. Visi balsavo. Baigiame balsuoti. Priimta. 25 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Visi jau balsavo. Baigiame. Atmesta. 26. Pradedame balsuoti. Visi balsavo, baigėme balsavimą. Priimta. 27. Pradedame balsuoti. Visi balsavo, baigėme. Priimta. 28. Pradedame. Visi balsavo. Baigiame balsavimą. Atmesta. 29. Pradedame balsuoti. Visi balsavo. Baigiame balsuoti. Atmesta. 30. Pakeitimas. Pradedame balsavimą. Visi balsavo. Baigime balsuoti. Primta. Dabar dėl viso nuomonės projekto balsuojame elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti, kas už. Baigime balsuoti. Priimta. Tai tiek. Ačiū visiems už labai intensyvų pasirengimą balsavimui ir šį sudėtingą balsavimo maratoną sveikinu mūsų pranešėją. O dabar trumpa pertraukėlė ir tęsime posėdį. Yeah. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues. Mėly kolegos, mūsų laukia labai įtempta darbų tvarkė. Norėčiau paprašyti rimties salėje. Jeigu norite pasikalbėti, prašome kalbėtis išėjus iš salės o mes galime nagrinėti darbų tvarkė toliau. Aš anksčiau nepasveikinau, norėčiau šią klaidą ištaisyti. Turime naują kolegą iš Suomijos. Ponas Stelė perėjo į auditorumus, o pono Sarvė Turoma iš Suomijos pakeitė kolega ir nuo šiol dirbs mūsų komitete, sveikiai prisijungia prie mūsų. Ketvirtasis darbo tvarkės klausimas. Biudžeto įvykdymo patvirtinimas. Mūsų pranešėjas šiais metais yra ponas Vėlner, perėmė darbą iš pono Hacemerkakis. Vasario 21-12 metais komisija pateikė pirmąją vertinimo ataskaitą pagal 318 sutarties dėl ES veikimo sutarties straipsnį. Kalbame apie dešimtuosius finansinius metus. Džiaugiuosi, kad šiandienos posėdė yra ponė Catherine Dane, komisijos generalinė sekretorė. Džiaugiuosi, kad viešite mūsų posėdėje. Todėl e, iš karto norėčiau suteikti Jums žodį. Sveiki atvykę, prašom. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Man labai yra malonu dalyvauti jūsų posėdėje šį rytą ir aptarti su jumis, kaip mes galėtume kartu įgyveninti sutarties 318 straipsnį. Be abejo, šio komiteto nariai žinojo, komisija yra įsipareigojusi gerinti e, biudžeto vykdymo rezultatų vertinimo kultūrą. Vakar mes patau, e, praeitais metais pataunime ex ante vertinimo metodologiją, o dabar uh, Mes e, daug dėmesio skiriame ištekliams ir e, ekspost vertinimams. Jūs tikriausiai jau pastebėjote, kad mes e, savo pasiūlyme siūlome per kitą finansinę perspektyvą sustiprinti stebėsinos ir vertinimo struktūrą. Ir mes vertinome ankstesnės veiklos rezultatus ir pagalvojame, kur galima būtų kai ką patobulinti ir pagerinti. Ir šiame pranešime kalbama apie mūsų pirmojo pasiūlymo aspektus. Aš galėčiau pasakyti, jog rengiant šį pasiūlymą mes turėjome atsakyti į daugybę klausimų apie tai, kam turėtų būti, apie ką reikėtų kalbėti šiam, šioje ataskaitoje. Galvojame ir apie at, a, a, veiklos vertinimo programas ir apie tai, kaip galima būtų jas suderinti su biudžeto vykdymo patvirtimo procedūra. Mes taip pat rėmėmės generalinio direktorato metinėmis veiklos ataskaitomomis, komisijos pastabomis ir rekomendacijomis. Taigi aš manau, kad mums būtų visiems vertinga pagalvoti apie taip, kaip galima būtų ateityje rinkti tokias ataskaitas. Be abejo, vertinimas yra ilgalaikis procesas. Nebūtinai jis turi būti susijęs su uh, kiekvienų uh, kasmetinių uh, kasmetinė biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra, nes kartais e, mes galime tiesiog neturėti visos reikalingos informacijos e, tokią ataskaitą teikti kiekvienais metais. Taigi, tai yra pirmoji ataskaita rengiama pagal 318 straipsnį. Mes atsižvelgėme į straipsnio pavadinimą ir stengiamės atsižvelgti į tai, kokiu rezultatu buvo pasiekta įgyvendinant vertinamas programas. Jums tikriausiai yra žinoma, kad mes nusprendėme visą dėmesį skirti švietimui, moksliniams tyrimams ir kultūrai, kadangi tai yra svarbiausios e, Europo 2020 strategijos sritis. Tai yra ir prioritetinės komisijos darbo e, sritis. Ir mes stengiamės atsižvelgti visą tą informaciją, kurią mes galėjome e, surasti ir ataskaitoje jūs surasite da, da, išvertinimo išvadas Ir taip pat yra paminėta, ką galima būtų patobulinti ateityje. Pavyzdžiui, yra paminėta, kad mums reikia turėti mažiau tikslų ir kad reikia supaprastinti vertinimo procedūrą per kitą finansavimo laikotarpį. Taigi šiemet mes vertiname švietimo, švietimo mokslinis tyrimus ir kultūrą. Toliau mes galvosime apie regioninę politiką, transporto ir energetikos politikas. Ir 2014 metais parengsime ataskaitą apie kitas politikos sritis, tam, kad per, kel, per, per keliarius metus mes apžvelgtume mūsų veiklą visuose politikos sritise. Bet be abejo, mums reikėtų žinoti, kas bus vertingiausia jums. Tai yra pirmoji tik tai ataskaita, mes tik tai pradedame jas renkti, todėl man bus labai įdomu išklausyti jūsų nuomonę, jūsų pasiūlymus. Ir uh, Mes be abejo surinkome nemažai informacijos, remintis, kurią parengėme šią ataskaitą, bet galima būtų dar pagalvoti apie tai, kaip galima būtų rengiant antrą ataskaitą, kurią turėtume pateikti iki lapkričio mėnesio vidurio, galima būtų patobulinti e, ataskaitos rinkimo metodologiją. Ačiū, ponė Dei. Diskusijas pradės mūsų pranešėjas ponas Felner, jeigu aišku pagėdauja. Prašom. Dėkuoju. Dėkuoju, ponė Pirmke, dėkuoju ir generalinė sekretorija už jos e, ataskaitos pristatymą. Savo pastabose aš savo pasižymėjau, kad reikėtų pasveikinti šią ataskaitą, bet. Ir dabar pakalbėsiu apie tai, ką norėjau parašyti po to žodelio e, bet. Taigi, pirmiausia, ponas Hatsimakakis. Uh, Vakar, kai kalbėjome apie biudžeto vykdymo patvirtinimą, daug dėmesio skiria vertinimo procedūrai. Na, man iš tikrųjų atrodo, kad 16 e, puslapių ataskaitos nepakanka tam, kad būtų visiškai gyvendintas e, sutarties 318 straipsnis, bet galbūt tai yra tik tai mano nuomonė. Mane labiau neramina taip pat ir e, ataskaitos teikimo laikas kadangi jums tikriausiai yra žinoma, kad biudžeto vykdymo patvirtinimo procedūra jau yra gerokai pažengus, taigi mes gavome šią ataskaitą gan vėlai. Aš manau, kad iš esmės buvo manoma, jog ši ataskaita turėtų mums padėti geriau vertinti, ar tinkamai buvo vykdytas biudžetas. O mes ją gavome per vėlai. Jei mes būtume ją gavę kur kas anksčiau, aš manau, kad tai ji e, būtų buvus kur kas naudingesnė. Ir tikrai e, tuomet mes būtume galėję remtis ją savo darbe. Taigi aš manau, kad reikėtų pakeisti ataskaitos rengimo ir pateikimo grafiką. Toliau Aš manau, kad yra puiku, jo komisija mano, jog būtina bendradarbiauti su valstybėmis narėmis rengiant šią ataskaitą. Mes daug kalbame apie, apie pasidalyjimą į valdymą. Ir būtent šiuo principu turėtume remtis, kai bandome vertinti pasiektus rezultatus. Nes šie rezultatai yra pasiekiami dalyvaujant valstybėms narėms. Ir Rezultatus be abejo būtina įvertinti būt, ir įvertinime turi dalyvauti visi e, proceso dalyviai. Taigi norėčiau paklausti komisijos e, generalinės sekretorijos, kaip komisija e, norėtų patobulinti, pagerinti bendradarbiavimą su valstybėmis narėmis. Kaip galima būtų traukti uh, valstybių narių tarnybas į šios ataskaitos rengimą ateityje? Tai būtų mano pirmasis klausimas. Be to, norėčiau pratesti tai, apie ką mes kalbėjome, kai svarstėme po, pono Hatsimakakės pranešimą praeitais metais. Tai yra apie tai, kas, jaučias, kas prisima atsakomybę už šią ataskaitą. Pono Hatsimakakės pranešime mes. Uh, prašėme, kad komisija paskirtų atsakingą asmenį ar tarnybą. Tai yra kažką, kas būtų už ją atsakingas visų jos rengimo metu. Manau, kad mūsų, šį mūsų prašymą reikėtų atkreipti dėmesį. Toliau. Man atrodo, kad vidaus audito tarnybos nepakankamai aktyviai dalyvauja e, rengiant šią ataskaitą, nes ko gero vidaus audito tarnybos taip pat galėtų tarti žodį apie tai, kaip yra e, siekiama užsibrieštų rezulta, e, tikslų. Aš suprantu, kad mano klausimai yra tarpusavį susiję. Tačiau taip yra ko gero dėl to, kad tai yra pirmoji mums pateikta ataskaita ir mes net nežinome, ko iš jos galima buvo tikėtis tą supratome tik tai, kai ją gavome. Ir dar vienas klausimas. 318 sutarties straipsnė kalbama apie pasiektus rezultatus. Ir man kilo klausimas, kas yra rezultatas. Ir tai nėra vien metafizinis klausimas. Kaip galima būtų uh, atskirti rezultatus nuo nuo pasiek, tam tikrų pasiekimų, kuriuos galima būtų vertinti remintis tam tikrais rodikliais. Nes iš esmės šiame, e, e, šioje ataskaitoje kalbame apie tai, kas buvo padaryta, bet man atrodo, kad reikėtų kur kas daugiau dėmesio skirti ne tiek pačiam procesui, kiek uh, konkretiems veiklos rezultatams. Reikėtų aiškiai pasakyti, kasgi buvo pasiekta. Taigi, dabar trumpai priminsiu Jums savo klausimus. Pirmasis mano klausimas buvo susijęs su ataskaitos patikimo grafiku ir pagrindinė mano pastaba yra tai, kad mes tikėjomės kur kas daugiau šios ataskaitos. Bakakis. Ačiū, ponė Filnerė, ponas Hatsimarkakis. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone Dėjai, pradėsiu nuo pagirų, nes po to nekalbėsiu e, labai e, teigiamai. Aš norėčiau padė, padėkoti už puikų bendradarbiavimą šiais metais ir praeisiais metais ir visą tai sukėlė didelių lūkesčių, ypač šioje srityje, šioje srityje, kuri ypač svarbi mokesčių mokėtojams. Mes anksčiau tikriname E, mes, biudžeto kontrolė, jūs patys, auditorumai tikriname, kaip e, buvo teisingai ir sąžiningai panaudojamos e, mokesčių mokėtojų lėšos. Anksčiau netikrinome, ar lėšus panaudojamas prasmingai, ar efektyviai, ar naudingai. Ir pagal Lisabono sutarties mes pirmą kartą atliksime tokį e, procesą ir jūs norite vadovautis straipsnio raide tačiau raidės nepakanka. Nepateisinsime mokesčių mokėtojų lūkesčių, jeigu nepaaiškinsime, kad po 50, ką po 50 metų uh, galų gale daro Europos Sąjunga, kaipgi mes valdome jo pinigus. Be abejo, vertinimo ataskaita tai yra uh, savo pat ataskaita parengta apie savo e, paties darbą, būtent e, darbo atlikės vertina savo darbą. Todėl prašau ateityje glaudžiau su mumis e, bendradarbiauti. Žinome, kad audito rūmai yra pasirengę patikrinti ir vertinti jūsų darbo ataskaitą. Tik tokiu būdu mes pateisinsime mokesčių mokėtojų lūkesčius. Mes dar pasakysiu labai ilgai laukiame šios ataskaitos, laukiame kažko svarbaus, aš laukiu kažkokio ypatingo dokumento. Mes ilgai apie tai kalbėjome, todėl nenustabu, kad tokie buvo lūkesčiai, tačiau galiu pasakyti, kad išėjo šnipštas, visiškas šnipštas, esu labai nusivylęs. Ypač atsižvelgiant į tai, kad ką tik laužėme galvas dėl darbuotojų reglamento, o parlamentas bendrais bruožais palaikė komisiją. Mes norime, kad jūs turėtumėte gerų darbuotojų, pakankamai darbuotojų, tačiau turint tiek darbuotojų išspausti tokį dokumentėlį, na, aš nesuprantu, kaip jums tai pavyko, nebejoju, kad galite daug geriau. Na, jeigu jūs vadovaujatės straipsnio raide, tai 16 puslapių. 16 puslapio komisijos vertinimo ataskaitas. Nieko nėra ten konkretaus neaišku, kur buvo sukurta darbo vietų, kiek jų buvo sukurta. Jūs aprašėte tik bendro pobūdžio poveikį. Na, mes patys galime savarankiškai tą padaryti, o jūs praleidote svarbiausias rytis. Jūs kalbėjote apie švietimą, kultūrą, mokslinius tyrimus, tas rytis, kurias jūs patys valdote, kurios funkcionuoja sėkmingai, tačiau ten nes, neišleidžiama didžioji dalis lėšų. Vokietijoje yra toks žodis, kaip mes sakėme, kad kalbama tušiai. Būtent tuščias dokumentas, beprasmiškas dokumentas, nevertas komisijos darbo, pritariu ponui Felner. Praėjusiais metais labai aiškiai pasakėme, ko tikimės. Būtent esminio poveikio, e, e, esminių veiksmų vertinimo. Būtent kiekviena įmonė išsikelia savo tikslus ir po metų įvertina, kaip jai sekėsi tų tikslų siekti. Jūs labai palankiai sutikote tokią mūsų iniciatyvą, tačiau vertinimo ataskaitoje apie tai nieko nėra, nie žodžio. Mėly kolegos, jeigu aš būčiau mokytojas, uh, tai ir spręčiau, ar reiktų jūs perkelti į antrą klasę, brangi komisija, tai aš tikrai jūsų neperkelčiau į aukštesnę klasę. Yra viskas labai nuvilę, nu, viskas labai nuvilę, nieko gero čia nėra, vertinimo ataskaita prasta. Manau, kad bendradarbiaujant su auditorumais bandysime parengti gairias busimai įvertinimo ataskaitai. Viena aišku, kad ji turi būti visiškai kitokia nei tai, ką mes turime šiandien. Na, gal raidė ji ir atitinka sutarties pačiau dvasios ir siekimo išvesti iš e, krizės ES. Aš nematau. Ačiū, ponė Šačimarkakis. Aš kaip pirmininkas. En, Negaliu daryti politinių pareiškimų, tačiau iš komisijos vidų matau, kad ji nepaprastai džiaugiasi, jog jūs nesate mokytojas ir nesprendžiate, reikia komisiją perkelti į antrąją klasę. O dabar e, kiti pasisakyti, ponės Stas, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė Dėjai. Jūs be abejo te žinote, kad mes labai palankiai vertiname jūsų darbą, jūsų pastangas, tačiau būkštauju, kad abu pasisakė e, kolegos daug e, skundės ir aš turiu pratesti jų skundus. Ponas Felner, Šacimarkakis iš, iš, išskiria daug neigiamų dalykų. Aišku, kokybė nebūtinai e, yra siejama su kiekybė, bet mums reikia kitokių įvertinimo ataskaitų. Anksčiau įvertinimo ataskaita apimdavo visas sritis, buvo milžiniški dokumentai, pirmaisiais metais pavyzdžiui buvo 160 e, puslapių, devintaisiais metais buvo 170 puslapių, aš nesakau, kad reikia rašyti romanus, bet jeigu tą, doku, tuos dokumentus palyginsime su šiandien turimais 16 puslapių, tai daugiau nei keista. Kaip teisingai kolega pasakė, jūs išskiriate tik keletas rytis - švietimas, kultūra, moksliniai tyrimai. Na, jūs sakote, na, tais metais aptarsime kitas veiklos rytis ir per eilę metų padengsime visą veiklą komisijos. Uh, Tačiau mes ne to norime. Mes norime geros vertinimo ataskaitos. Būtent dėl to, kad Lisabonos sutartis užtikrina, jog šios sutartys yra teigiamos pagal ataskaitos yra teigiamos pagal sutartį. Na, mums reikia išsamios ataskaitos. Tai, ką mes turime šiandien, yra per mažai, kaip sakė ponas Šacimarkakis. E, taip pat ir pateikimo laikas nėra pats geriausias anksčiau vertinimo ataskaitos buvo pateikiamas e, kitų metų, pasibaigus biudžetiniams metams gegužę, o dabar mes gauname e, viską devyniais mėnesiais vėliau. Vasario mėnesį labai sunku tvirtinti biudžeto vykdymą. Aš suprantu, kad jūs suvoksite, kad mes nesame patenkinti, esame šiek tiek piktoki. Na, oficialiai gal viskas ir gerai. 318 straipsnis keičia situaciją. Tai nebėra ankstesnė kasmetinė veiklos vertimo ataskaitas. Na, gerai. Tačiau kodėlgi anksčiau vertinimo ataskaitose būdavo daug daugiau, daug plačiau būdavo viskas išdėstinama, o dabar taip e, neišsamei ir trumpai. Aš to negaliu suprasti. Ačiū ponė Stais. Ir dabar žodis ponui Mulder. Prašom. This report. Šitą <clears throat> ataskaitą, man atrodo, pirmą kartą parodo na, tam tikrą nukrypimą komisijos darbe. Na, nu, tai apgalėtina. Mes matome problemą, kuri jau 17 metų iš eilės. Mes matome auditorių rūmų neįgiamą nuomonę apie darbą. Taigi klausimas yra, kaip mes turėtume į tai reaguoti. Anksčiau parlamentas visą laiką šitai peldavosi ir negalvoju, kad šį kartą būtų protinga taip elgtis. Man atrodo, kad dabar daugumoje valstybių narių susidurima su didžiulėmis biudžeto problemomis. Na, tiesiog komisija a, labai nuodugniai peržiūrėjo per biudžetą, bet ir dabar mes matome, kad vis dėlto negalėjo komisija gauti teigiamą auditorių e, rūmų įvertinimo savo darbo. Manau, kad labai sunku visuomeniai paaiškinti, kodėl tai neįmanoma, kodėl negalime gauti e, teigiamų veiklos rezultatų per šitiek metų. Man atrodo, didžiausią rūpestį kelia a, tai, kad a, tiesiog neatsižvelgimai tai, ką iš tikrųjų a, parlamentas pateikė savo pageidavime. Tai yra, kiekvienais metais turėtų būti pateikiama tam tikras apibendrinimas, kad kiekvienais metais valstybės narės turėtų pateikti metinės ataskaitas. A, ir kad valstybės narės turėtų jaustis labiau atsakingos už tai, kaip elgiamasi su ES fondais, biudžetu. Taip, man atrodo, kad tiesiog šito pasirašysiai sutartį netgi nemato. Yra susitarimas tarp trijų šalių, susitarimas yra gyvendintas, bet uh, kad a, tiesiog netgi tie, net pasirašęs iš tą susitarimą negali prieiti prie visų reikalingų duomenų. Man atrodo, kad a, tai rimta problema. Ir po šitiek metų a, negaliu gauti atsakymo, kodėl komisija galvoja, kad tai, ką jie daro, yra iš tikrųjų teisinga. Ačiū ponė Mulder. Dabar norėčiau suteikti jums galimybę e, šiek tiek apsiginti, ponė Dėjai, gal atsakyti į užduotus klausimus. Jūs regite, kad visas komitetas, visos frakcijos labai daug tikėjusi iš vertinimo įtaskaitos, turi daug klausimų, nemažai abejonių. Gal galėsite šiek tiek pakomentuoti pasisakymus, atsakyti užduotus klausimus bei suteikti mums vilties. Ačiū. Prašom. Ačiū. Labai ačiū, gal pradėsiu nuo panos Tasijais. Taip, yra tam tikras nesusipratimas. Komisijai šitas straipsnis 318 Na, tai, ką jūs iš tikrųjų kalbėjote, tai mes ir publikuojame ir manau, kad prie jo nesunkiai prieinama. Mes negalvojame, kad dabar reikėtų iš tikrųjų viską tiesiog paaiškinti nuodungiai, ką mes dabar darome. Nemanau, kad tai būtų iš tikrųjų patie mūsų diskusijom mes tengiamės tiesiog pateikti tai, ką mes papildomai darome, tai, kas, galėtų, kas le, galėtų leisti mums žengti žingsnį pirmin. Taip, mes tiesiog pabrėžėme kai kurias svarbiausias politikos rytis, kad galima būtų sutelkti jas dėmesį. Visa kita, tai, ką mes darome, vertiname situaciją, visai yra publikuojama. Jeigu jum atrodytų reikėtų, e, kad reikėtų išsameu pateikti tai visą enciklopediją, pateikti jums. Žinoma, e, mes tai galime padaryti, tačiau mes netaip suprantame 318 straipsnį. Galima, žinoma, būtų aptarti, tiesiog pasižiūrėti, ką mes turėtume padaryti, kad būtų jums aiškiau, kad jums labiau tai tiktų. Na, o man atrodo, kad svarbu tai, kaip komisija tiesiog atlieka tą vertinimo darbą. Aš prisimenu, kad praeitais metais buvau čia ir mes aptarinėme ponašas Makakės ataskaitą. Ir mes didžiausią dėmesį tiesiog kreipiame į struktūrinius fondus ir jų panaudojimą. Ir mes šito ėmėmis ir man atrodo, kad komisija iš tikrųjų nuveikė didžiulį darbą e, šitoje srityje. Jau vien tai, kad e, jau vyksta gana nelengvos diskusijos su valstybėmis narėmis. Mes iš tikrųjų stengiamės susijęti fondus su e, prioritetais e, ir, žinoma, mes reikalaujame iš valstybių narių, kad pateiktų tos veiklos rezultatus, jie būtų įvertinti komisijoje mes tikimės gauti pritarimą iš parlamento dėl mūsų pasiūlymų. Tiesiog kalbame, koks yra tikslas tų skirimo pinigų, kokių rezultatų tikimės ir ar gauname šitos rezultatus. Taigi, vėlgi, jeigu pasižiūrėsite į ataskaitą, kurią mes jums pateikėme, matote labai aiškiai visą šitą na, architektūrą, visą tą sutartį Matome, kad mes turėjome iš tikrųjų labai daug tokių galimybių tai, įsikišti, labai tiesiog neapibrieštai. Ir sunku buvo tiesiog padaryti ataskaitą, na, kad, kuri būtų iš tikrųjų e, prasminga. Mes tengiame susijęti tiesiog su atskirų valstybių narių rekomendacijomis, kada kalbama apie naujus susitarimus, srityje. Taigi, man atrodo, mes iš tikrųjų pasiekėme didelės pažangos. Ir jeigu mes na, tiesiog jau pasiekėme tam tikrų susitarimų, manau, kad tas visas problemas, apie kurias jūs kalbėjote, galima bus išspręsti. Jeigu tiesiog grįžčiau prie kai kurių konkrečių dalykų, pirmiausia, dėl laiko. Aš sakiau, kad viduryje lapkričio bus pateikta nauja ataskaita, galbūt šitas laikas jums labiau tiks. Manau, kad reikėtų giliau pažvelgti į tai, kad mes iš tikrųjų negalėsime ne todėl, kad mes nenorime, bet tik todėl, kad a, tiesiog nesugebėsime susijęti vienu metu biudžeto, a, biudžeto a, su viso to, kas su juo susiję tuo metu. Taigi, man atrodo, kad reikės pasižiūrėti, kaip šitos problemas spręsti. Lauksime iš jūsų tam tikrų patarimų gairių. Žinoma, norėtume ir toliau labiau padirbėti tokio bendro valdymo pasidalymo, jo valdymo klausimų. Na, jeigu kalbame apie kasmetinės tokias ataskaitas, man atrodo, kad mes jau padavėme jau iš tikrųjų didelį skaičių. Taip, 15, man atrodo, jau buvo perduota parlamentui, taigi jas galite peržiūrėti. Uh, man atrodo, beveik visose direktoratuose yra šitas vertinimo darbas atliekamas, yra tam tikros gairės, kurių yra laikomasi. Man atrodo, kad jūs galite pasižiūrėti, kokios sistemos yra laikomasi dėl vidaus audito tarnybos. Mes jau negalime pasakyti, ką jie turėtų daryti, bet. Uh, po to, kai direktoratai iš tikrųjų pasižiūri, kas, kas yra atliekama, tai yra patiekiamas ir vertinimas. Mes tiesiog e, stengiamės, stengiamės, kad tiesiog viskas būtų, e, vyktų tiesiog ratu, kad mes visada pasidžiūrime atgal, prieš eidami pirmin, e, tiesiog pasidžiūrime, kas buvo, kaip buvo padaryta, kaip yra vertinama prieš tiesiog pradedant kurti naują politiką arba prieš kuriant naujas programas mes visada stengiamės tiesiog sistemingai nuolat patikrinti, kas yra padaryta. Yra padaryti labai daugas, kas galbūt nesispindi šitoje ataskaitoje, kaip aš sakiau. Mes daugiausia dėmesio skiriame, norėdami pateikti jums tai, ką papildomai padarėme. Žinoma, galima žymiai daugiau surašyti ataskaitoje, bet tada būtų viskas e, žymiai uh, na, bendrasis bruožas nušviečiama. Taip, čia buvo mūsų galbūt pirmasis bandymas ir jeigu jums atrodo, kad netikamai buvo padaryta, mes pasistengsime, kai antrąją ruožiant ataskaitą, tiesiog atsižvelgti jūsų pageidavimus ir priekaištus. Ačiū. Jau septyni kolegos pareiškia norą pasisakyti. Norėčiau paprašyti, kad uh, tiesiog e, kiek galima trumpiau užsakyti savo nuomonę. Ačiū, pirmininkė. Europa, ta pati, na, Europos idėja patiria didelį spaudimą dėl Europos, euro, euro krizės, finansinės krizės, tai, kad tam tikros šalis nenori mokėti tiek, kiek jos dabar moka į biudžetą. Man atrodo, kad visa, e, visas šitas klausimas Europos biudžeto pridėtinės vertės susijęs su krize. Man atrodo, kad mūsų politikos vertinimas yra nepaprastai svarbus. Jeigu mes nesugebėsime parodyti, kad visi projektai, kuriuos mes finansuojame iš savo Europos biudžeto, E, net duoda pakankamai pridėtinės vertės, tada, man atrodo, mes susidursime su dar didesnėmis problemomis negu anksčiau. Man atrodo, kad tokios institucijos kaip komisija, parlamentas turėtų dirbti kartu, damiesi kurti didesnę e, pridėtinę vertę. Aš, aš nuo 2009 metų dirbu šitame komitete ir man iš tikrųjų daro įspūdį a, tai, a, kokią darbą atlieka auditorių rūmai bet aš gana nusivylęs. Daug, daugelio mūsų politikos pasiektų rezultatų, pavyzdžiui, žemės ūkio politika. Negaliu patikėti, matydamas, kaip net kiek nedaug mes iš tikrųjų pasiekėme su šitomis didžiulėmis sumomis pinigų, kurias mes skiriame. Taigi Todėl, man atrodo, kad čia galima išvelgti politinės priežastis. Manau, kad reikėtų daug daugiau dėmesio skirti mūsų politikos efektyvumui. Aš jau prieš porą metų atkreipiau dėmesį į auditorių rūmų ataskaitas ir kad tiesiog reikėtų labiau pabrėžti ne tai, kaip mes leidžiame pinigus, bet kokiu rezultatu mes pasiekėme išleisdami tuos pinigus. Tai kaip ir mano anksčiau kalbėjo e, kolegos, norėčiau pasakyti, kad mes turėtumėm žymiai daugiau e, dėmesio skirti mūsų e, politikos vykdymo rezultatams. Ačiū kolegė Gerbandi. Norėčiau atkreipti dėmesį, kad ponė Dai 10.30 turės palikti mūsų posėdį. Dabar žodis ponui Balčyčiui. Prašom. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, e, šiek tiek pradžioje norėčiau apginti pačią komisiją, todėl kad, kaip ir buvom pastebėję, mes pirmą kartą suformulavom šitą uždavinį, kad reikia pradėti nagrinėti atskiras rytis ir tai tikrai nėra taip lengva. E, aš peržiūrėjau visą šitą patiktą dokumentą ir tikrai galiu pagirti dėl vieno, kad vienoje vietoje mes turime sukoncentruotą, susistemintą informaciją kuri bus labai naudinga ateities mūsų darbui ir ko gero didesniam supratimui tarp Europos komisijos ir parlamento, nusistatant savo tikslus, ko mes iš tikrųjų ateityje e, sieksime tais tom lėšom, kurios yra skirtos. Mano klausimas būtų toks. Dar 2009 metais e, prezidentas, e, komisijos prezidentas Baroso, pristatydamas savo darbų programą, būsimą penkių metų darbų programą, buvo pasakęs, kad Bolonijos procesas švietimo srityje ES iš tikrųjų neveikia ir kad mes e, dėl mokymo proceso esame iš tikrųjų nekonkurencingi ir pralašėme tokiam valstybėm kaip e, Junktinės Amerikos valstijos, Japonija, taip pačiai Kinijai ir kad mes šitą procesą turime iš esmės pertvarkyti, kad taip ateityje nebūtų. Tai mano klausimas būtų toks, ar mes tom lėšom po dviejų su pusę metų iš tikrųjų turime tokį savo įsibriežtą tikslą, kad mūsų švietimo sistema nebūtų atitrukusi nuo realybės, kaip buvo iki šiol, kad iš tikrųjų būtų ruošiami kadrai visose srityse, kad jie atitiktų realų gyvenimą ir ar ta programa e, mokymą e, švietimo ir kultūros srityje ir mokslo tyriamųjų darbų srityje iš tikrųjų bus pasiekta. Ačiū. Ačiū, ponia Balčytė. Žodis ponui Salvamar. Prašom. Aš trumpai neliesiu detalių. Norėčiau kaip naujokas išsakyti savo nuomonę su visa pagarba. Galiu pateikti jums sveikinimų iš išorės pasaulio. manau, kad yra iš tikrųjų nepaprastai e, svarbus klausimas, tas klausimas, e, kuriuo diskutuojame šiandien. Man atrodo, kad e, visiems ES piliečiams tai labai svarbu, todėl norėčiau atkartoti tai, ką mano kolegos jau sakė. Panašas merkakės. Na, bet norėčiau pabrėžti vieną dalyką – Aš suprantu, taip, bus pateiktos tam tikros gairės. Svarbiausia, reikia dirbti kartu. Ir parodykime piliečiams, ką jie gauna iš tų pinigų, kuriuos mes išleidžiame. Labai ačiū. Pane Tai, aš norėčiau pritarti tam, ką Jūs pasakėte dėl sanglaudos fondų. Uh, Taip, iš tikrųjų, komisija dabar siekia kur kas daugiau rezultatų nei anksčiau ir galiu jūs su to pasakinti ir nereikėtų nieko gydytis. Bet pasakykite mums šioje ataskaitoje konkrečiai, kas yra pasiekta. Jei jūs pasakytume, kad e, mes norime pradėti diskusiją apie tai, kaip reikėtų renkti šią ataskaitą, būtų puiku. Mes e, remiame jūsų norą renkti šią ataskaitą. Praeitais e, metais mes jau išsakėme tam tikras rekomendacijas, bet išsakysime jas ir šiemet. Ir mes parengsime pranešimą savo iniciatyvą dėl šios ataskaitos. Uh... Panas Velneris, ačiū pirmininkė. Na, pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog puiku, jog ateityje gausime ataskaitas anksčiau, kad jūs ketinate pateikti ataskaitą iki lapkričio vidurio. Uh, nes jūs turėtumėt suprasti, kad e, grafikas turėtų atitikti mūsų uh, procedūras ir lapkritis mums tiks kur kas labiau. Mes iš esmės dabar kalbame apie, nekalbame apie ataskaitos turinį, kalbame apie jos rengimo procedūrą. Bet taip yra ko gero dėl to, kad tai yra pirmoji ataskaita. Leiskite kai ką pridurti prie to, ką aš jau sakiau, ir apie tai, ką, apie ką jūs turėtumėte pamastyti ateityje. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai, štai ko reikia. Antra, aš manau, kad mums reikia, jog būtų labai aiškiai apibriešta, nuo ko buvo pradėta. Tam, kad galim būtų vertinti, ar iš tikrųjų buvo pasiekta kokia nors pažanga. Trečias dalykas yra tai, mes žinome, kad uh, Programos dažnai yra vykdomos ilgą laiką ir labai sunku yra įvertinti e, programų rezultatus tam tikrų metu. Bet mes norėtume vis dėlto, kad jūs pagalvotumėte apie tai, kaip galima būtų tai padaryti. Kad jūs galėtumėte pasakyti, pavyzdžiui, kokia pažanga yra daroma ir kaip yra žengiama galtinio rezultato link. Ir Toliau. Iš tikrųjų, turėtumėt mums papasakoti apie tai, rezultat, kokie rezultatai buvo pasiekti. Aš šią formuluotę traktuočiau taip. Reikėtų vengti bendrų kažkokių pareiškimų. Taigi kitais metais aš norėčiau, kad jūs konkrečiai mums pasakytume, kas buvo pasiekto, ne tai, ko tikimasi pasiekti. Ačiū, ponė Fielner, ponė Dėjus. Akivaizdu, kad komitetas iš jūsų labai daug tikisi. Hermanas Hesse, garsus vokiečių poetas, viename eilėraštėje rašė, kad kiekviename iš mūsų slypi e, burtininkas ar burtas, kuris padeda mums e, dirbti sėkmingai ir būti laimingiems. Taigi aš e, linkiu Jums rasti savo vidinį burtininką bei užburti biudžeto kontrolės komitetą, kad atitiktumėte mūsų lūkesčius. Aš Jums taip pat turiu klausimą. Pavyzdžiui, kultūros komitetas. Kultūros komitetas e, sako, būkštaujame, jog e, komisija mm, neįgyvendins sprendimo dėl aktyvesnio es matomumo televizijoje. Aš manyčiau, kad e, kalbant apie tinkamo komisijos darbą, tai reiktų pradėti nuo parlamento e, rekomendacijų ir sprendimų įgyvendinimo. Reiktų pasiekti, kad e, parlamento e, sprendimai būtų komisijos įgyvendinami, tokia mano baigiamoji pastaba ir dabar prašau jūsų pakomentuoti e, mano kolegų pasisakymus. Prašom. Dėkuoju, gal pirmiausia norėčiau pam, atsakyti jūs klausimą apie pridėtinę vertę. Visiškai pritariu tam, ką jūs pasakėte. Ir Komisija paskelbė e, visiškai neseniai pranešimą ataskaitą, kurioje kalbama apie tai, kokią pridėtinę vertę mes e, sukūrėme. Ir būtent tenai mes ir paaiškinome, kokia yra ta pridėtinė vertė. Ir tenai yra patikta daugybė pavyzdžių, yra labai konkrečiai pasakyta, kaip mes sugebėjome pakeisti uh, E, situaciją valstybės narėse. Ir mes nenorėjome to kartuoti šioje ataskaitoje, kadangi mes, ne, mums nepasirodo, kad tai būtų naudinga, kad tai iš tikrųjų sukurtų pridėtinę vertę. Ir viską, ką mes darome, viskas, kas yra susijusiu su pridėtinė vertė, yra prieinama jums visiems. Ir, tačiau aš noriu dabar pasakyti, kad ši ataskaita e, yra papildoma ataskaita, ji papildo tai, ką mes jau paskelbėme. Ir jeigu jūs norite, kad ji būtų užsamesnė, ilgesnė, gerai, tą ir padarysime. O me, mums tiesiog atrodo, kad reikėtų uh, distiliuoti pačius svarbiausius faktus ir juos trumpai ir aiškiai pateikti. E, pono Felneriui galiu pasakyti, kad e, veiklos vertinimo e, rodikliai, visi kiti dalykai, kuriuos jūs minėjote, apie tai jau yra pasakyta naujajame pasiūlyme. Bet tą pasiūlymą dar reikia patvirtinti, po reikia pradėti gyveninti programas, o tam reikės laiko. Toliau, klausimas apie švietimą. Aš manau, kad nuo to laiko, kai ponas Baroso padarė savo pareiškimą 2009 metais, daug kas padaryta, ypač gyvenint Europą 2020. Jums tikriausiai yra žinoma, kad mes turime tam tikrus kiekybinius tikslus. Vienas iš jų susijęs yra su švietimu, kitas yra su mok vidurinė mokykla ir trečias yra su trečiojo lygio švietimu. Ir kiekvienais metais mes rengime ataskaitą, kurioje apžvelgime kiekvienos valstybės narės pažangą. Kai kurioms valstybėms narėms sekasi gerai ir jos pasiekė savo tikslus tikslus, o kai kuriuoms sekasi prašiau. Ir mes e, e, stengiamės pagalvoti apie tai, kaip šio šalims galima būtų padėti. Taigi mes esame labai rimta organizacija, mes e, e, e, įsiklausome į valstybinarių nuomonę ir bandome joms padėti. Tačiau, tačiau ne, neįmanoma pernelik greitai, tiesiog per naktį pasiekti rezultatus, nes mes turime nustatyti rodiklius, po to turime pateikti jos valstybėms narėms, valstybės narės turi įvertinti pažangą pagal šios rodiklius ir mes žengėme šio keliu, darbas vyksta. Ir atsižvelgiant į e, gaunamą informaciją, mes pagalvosime apie tai, kur dar galima būtų e, patobulinti mūsų požiūrį ir darbą. Taigi, e, ponio pirminkė, aš džiaugiuosi, kad mes svarstome šią ataskaitą, aš išgirdau komiteto narių nuomonę. Ir be abejo, kitais metais mes galime pateikti jums kur kas išsamesnį ataskaitą, kurioje pateiktume informaciją visą informaciją apie atliekamą vertinimo procesą, jeigu jūs to norite. Dėkuoju Jums už Jūsų atsakymus ir už tai, kad dalyvavote šioje diskusijoje. Aš norėčiau pabrėžti tai, ką pasakė kolega Balčytis. Mes dėkojame e, Jums už šią pirmąją ataskaitą ir kiek aš supratau, Jūs pagidatumėte, kad mes išsakytume savo nuomonę apie tai, kaip galima būtų nustatyti bendrą uh, rodiklių, vertinimo rodiklių sistemą ir dabar mes turėsime imtis darbo, darbo ir pagalvoti apie tokią rodiklių sistemą. Taigi dėkoju Jums ir iki pasimatymo kitą kartą. Okay. Okay, great. Okay, the next, uh, the next punkt in the target. Dabar mūsų darbo tvarkėje uh, yra toks nedidelis pasikeitimas. Uh, kitaip negu įvardinta darbo tvarkėje, mes turime auditorumų specialiąją ataskaitą iš Europos regionės plėtros fondo bendrai finansuojamos finansų priemonės skirtos mažoms vidutinėms įmonėms ir e, kolega Rivelinė yra atsakingas už abu šios klausimus, kurie susiję su šio darbo tvarkės e, punktu. E, siūlau pradėti mūsų diskusijas nuo pasikeitimo nuomonėmis su ponu Haraldu Noak, audito rūmo nariu. Ir iš karto norėčiau jam suteikti įžanginį žodį. Prašom, ponė. Um, Man labai malonu būti čia, kaip jau minėjau praeitą gruodžio mėnesį. Norėjau parengti a, tokią specialią ataskaitą ir dabar jau ją pabaigėme. 2012 metams, marš, kada mes kalbame apie mažas ir vidutinio dydžio įmonės e, ir e, susėmė tai su regioniu fondu. Na, norėčiau prašyti jūsų kantrybės ir leisti man pristatyti šią ataskaitą. E, Čia yra tik tai, na, tokia įžanginis pristatymas publikuota bus kitą savaitę. Paprastai mes visada pirmiausia išspausdame, publikuojame ją ir po to jau kalbame, o dabar tiesiog mes pradedame e, priešingą tvarką. Ir patikėme ją pirmiausia jūsų kelbam komitetui. E, Taip, jūs gavote elektroninės kopijas praeitą savaitę, praeitą antradienį. Aš taip pat turėjau galimybę jau pasikeisti nuomonėmis Strasbūrė su ponu Rivelinai dėl pagrindinių rezultatų ir išvadų pateiktų šioje ataskaitoje. Pane Freundschein tiesiog padės man uh, parodyti skaidruolis ir mes kalbėsime pir pirmiausia apie tai, apie tuos finansinius instrumentus, turint galvoje sąnaudos politiką. Po to pateiksiu pagrindinės priežastis, kodėl uh, šitas auditas buvo atliktas. Uh, pakalbėsiu apie pagrindinius tikslus audito, jo apimti ir po to bus pateikę jau apibendrinimas visų rezultatų. Ir po to būsiu pasirengęs atsakyti į jums kilsinčius klausimus. Jeigu reikia, aš, naud... Na, aš tiesiog naudosiuosi tam tikromis antrumpomis. Ir man atrodo, jie visi pateikti ataskaitos ataskaitoje. Na, pirmiausia, kalbant apie tuos finansinius instrumentus, jie skiriasi nuo tapinimo grantų. Šitie finansiniai instrumentai, tai yra na, turtas, yra paskolos, garantijų fondas. Ir, žodžiu, tai, kas yra išmokama mažoms ir vidutinio dydžio įmonės. Na, pirmiausia, Taip, e, pirmiausiai naudojasi visomis tomis išmokomis, tol kol yra jau baigimas e, projektas. Na, o po to, kai finansavimas jau yra suteikiamas, e, tai galime kalbėti, kad tiesiog jeigu fondas yra, na, tiesiog finansavimas suteikiamas ilgesniam laikui, tai galima tikėtis kitų rezultatų. Uh, na, kada kalbame apie sanglus fondo pinigų valdymą, tai šitam struktūrams ko reikia. Pirmiausia, reikia, kad visuomenė aktyviai dalyvautų ir taip pat privatus finansiniai tarpininkai, taip, na, paprastai vadinami bankais. Vienas iš tikslų, kodėl reikėtų įgyvendinti tuos finansinius instrumentus, tai jau yra pripažinta ir investicijų fondai, ir komisija. A, tai yra, a, kad būtų pritrauktas papildomas finansavimas iš privačių investuotojų. Kaip matote šitoje skaidrėje, e, dauguma e, tokių fondų, e, jie, na, lygtai ir saturuojami uosiuose fonduose. Sanglodas politikos tikslas yra a, tiesiog a, na, stiprinti teritorinį ir e, visą socialinę e, sanglaudą. Todėl politikos pagrindiniai tikslai yra stiprinti e, plėtrą, kurti darbo vietas. Įmonės yra laikomas pačiu ES ekonomikos pagrindu. Jis uh, 99 procentams visų įmonių. Ir čia būtent galima, e, būtent toje srityje galima siekti įvairių e, inovatyvių tikslų. Taip. Jie e, darosi vis svarbesni programavimo laikotarpį iki 2013 metų 400 fondų tokių buvo sukurta na, su daugiau kaip 10 milijardų eurų. Ketvirtoje sanglaudos ataskaitoje pabrėžiamas jų ypatingas vaidmuo. Jau tas vaidmuo bus kiek nesilpnesnis ir po 2013 metų. Na, žinoma, pastebimai yra sunkumai, e, kuriuos patiria mažos ir vidutinės įmonės, e, kada e, nori gauti finansavimą iš šitų fondų. Ir taryba, ir parlamentas rodo vis didesnį susidomėjimą tuo, kaip šitie instrumentai veikia, kaip yra laikomasi numatytos politikos kaip tie instrumentai valdomi e, tų, kur, e, tų kurie atsakingi už jų įgyvendinimą. Pagrindinis audito tikslas buvo įvertinti, ar išlaidos e, arba tiesiog finansavimas skirtas mažom ir vidutiniam įmonėm buvo iš tikrųjų tinkamai panaudotas. Buvo dėmesys sutelktas į keturias pagrindinės rytis. Pirmiausia, kokybė šito finansavimo. Antra, tinkamumas. Ir trečia, tiesiog efektyvumas šito finansinių instrumentų siekiant rezultatų. Na ir ketvirtas, e, kad kuo efektyviau jie dirba, tuo daugiau jie prisideda prie e, plėtros ir darbo vietų kūrimo. Auditas buvo atliktas turint galvoje programavimo laikotarpį nuo 2006 iki 2000. 2006 metų e, programos jau buvo visos įvykdytos, tos, kurie 2007-2013 metais. E, jau buvo tikimasi, kad iš tikrųjų e, bus daugelis iš jų jau gyvendinta. Na, čia galima kalbėti apie investicijų, Europos investicijų fondą kaip vieną iš pagrindinių žaidėjų, e, ypač kada kalbame apie valstybių narių e, lygmenį. Na, kalbant apie skolų. 44 turto fondai turėtų būti paminėti ir kaž... penkiose šalyse buvo jų atsisakyta. Uh, Na, vėlgi tiesiog buvo suskirstyta pagal jų tipus, žodžiu, pagal tai ar tai skolos ar finansavimas, pagal geografinę padėtį arba geografinės rytis ir toliau nes nekonvergencinės rytis arba regionus. Buvo surinkti pateikti duomenis apie atskirus atliktus auditus septyniose valstybėse narise. Ir galiausiai ataskaitoje pateiktas rezultatai iš Vokietijos, Junktinės karalystės, Slovakijos, Portugalijos, e, Estijos, Lenkijos. tam, kad galima būtų na, pelniau pamatyti, kaip šitie instrumentai veikia. Buvo tiesiog pasinaudota tiesiog jau pripažintomis esaminėmis programomis, tokius kaip pavyzdžiui žinome maršalo teplano vardu, Izraelio programomis. Ja ir mažų verslo įmonių, jungtinių valstijų mažų verslo įmonių programomis. Na, vėlgi galima kalbėti apie ES pagrindinės problemas, ETS. E galite pasižiūrėti, kas yra ta Europos technologijų, žodžiu, programa toliau garantijų fondai, visi šitie instrumentai, visos tos programos na, buvo tiesiog vykdomi panašiai ir turi panašius tikslus. Tai yra tiesiog plėtra, darbo vietų kūrimas, naudojant šitais finansiniais instrumentais. Pagrindinis skirtumas tai yra to padalomojo valdymo galbūt nevienodumas. Mūsų nuomonė, kad, man atrodo, tai, kad buvo atlikta, iš tikrųjų buvo gana na, toks naudingas įrankis, kad galima būtų pamatyti, kas buvo, ko buvo siekiama, kokiu rezultatu buvo pasiekta. Uh, Na, buvo dėmesys atkreiptas į a, privatų į sektorių, a, buvo a, naudojamasi tam tikrą nesvertų sistemą, a, kad galima būtų atkreipti e, dėmesį apie a, e, šitas veiklos a, programas. Na, e, reikėtų sakyti, kad buvo kalbama apie tris pagrindinės temas. Pirmiausia, to skirtumo finansavimo mažom ir e, vidutinėms įmonėms e, e, skirtumo nustatymas, ypač kai mes kalbame apie 2006 metus. Situacija pasikeitė. Dabar 2007-2013 metų programinio laikotarpį, būtent todėl, kad nebebuvo jau tokio teisės, teisę pagristo reikalavimo tai padaryti. Ir E, tik tai tai buvo atliekama e, valstybių narių e, pageidavimu per Europos investicijų fondą. Na, galima sakyti, kad tokio įvertinimo kokybė iš tikrųjų labai skiriasi įvairiose valstybėse narėse. Na, Dažnai tas įvertinimas būdavo atliekamas gana pavėluotai dėl to, priklausomai nuo to, kada buvo iš tikrųjų skiriamas finansavimas vienai ir kitai programai. Na, nebuvo tiesiog pateikta apžvalga šito įvertinimo, bet 2011 m. rugsėjo mėnesį na, tiesiog jau buvo paaiškintas pagrindinės priežastis, kurios sąlygoja tokia. Antroji komanda tyrė, ar Europos regioninės plėtros fondo sistema tinka tam, kad galima būtų pagal ją taikyti finansinės priemonės. Ir šia pagrindinė išsakyta kritika, kurią išgirdome iš audito rūmų, buvo susijusi su tuo, kad nepaisant to, kad šios priemonės tampa vis svarbesnės ir vis svaresnė, 2007-2013 metų finansinis reglamentas neatsižvelgė į skirtingų finansinių priemonių ypatumus ir dėl to šios priemonės yra gyvendinamos taikant teisinį pagrindą, kuris buvo sukurtas pirmiausias subsidijoms Ir ši sistema netinka šioms priemonėms ir netinka tinkamam jų valdymui. Komisija 2011 m. vasario mėnesį pateikė gairės apie tai, kaip galima būtų įgyventi šias priemonės, tačiau jau tuo metu programų įgyvendinimo laikotarpis buvo įpusėjęs ir todėl jų nepakako. Be to, šios gairės nėra teisi, teisiškai privalomos. Ir Dėl tokios situacijos negalima buvo e, visiškai e, pasinaudoti šiomis finansinėmis priemonėmis ir pasiekti užsibrieštų rezultatų. Toliau, kalbėdamas toliau e, apie analizę, auditorumai paminėjo keturias silpnasias vietas, kurios nebuvo užtaisytos. Ir jos yra tokios. Pirmiausia, nepakankamas, at, nepakankami atidėjimai atsižvelgiant pagal sverto, sverto rodiklį. Ir dėl to nepasinaudojama yra ilgalaikių šių priemonių potencialų. Antras, antras apnoji vieta tai yra tai, kad nėra, kad galima tam tikrais atvejais lėšas iš vienos finansinės, finansinės priemonės perkelti į kitas. Apie tai jūs galite vis rasti pavyzdžių šioje ataskaitoje. Trečias trūkumas yra tai, kad kartais teikiame per nelik daug lengvatų privačiam sektoriui. Ir dėl to beveik visa rizika už turto fondus prisijima viešasis sektorius. Ir ketvirtoji silpnoji vieta tai yra tai, kad visiškai yra neaišku, kokiamis sąlygomis galima būtų naudoti darbo kapitalą. Dėl pasidalėjimo valdymo sudėtingumo, dėl teritorinio požiūrio ir dėl to, kad egzistuoja galimybė kurti fondus mažesnius nei e, reikalinga kritinė masė. Kitaip tariant, šių fondų administravimas e, kainuoja brangiau nei šių fondų teikiama nauda ir kad riziką negalima tinkamai diversifikuoti. Visa tai e, be abejo kenkia šių priemonių įgyvendinimui. Be to, audito rūmai įvertino Europos regioninės plėtros fondo finansinių priemonių efektyvumą ir vertina, ar buvo pasiekti konkretos rezultatai. Dažnai dėl vėlavimų susijusius e, su tuo, kad priemonės dažnai buvo pavėluotai pritaikomos, nebuvo pasiekta nemažai užsibrieštų tikslų. Ir Todėl pagal 2007-2013 metų programas reikėtų numatyti galimybę pakartotinai pasinaudoti turimas lėšas. Ir dar vienas dalykas, į kurį reikėtų atsižvelgti, tai yra tai, kad e, Regionos plėtros fondas e, turi labai prastą reputaciją jam prastai e, e, sekasi pritraukti lėšas iš e, privataus sektoriaus. Sverto rodiklis garantijų fondui, pavyzdžiui, yra didesnis nei tas, kuris yra taikomas paskolų ir turto fond, fondui. Ir uh, didesnis nei tas, kuris buvo taikomas SMAC fondui. Ir todėl rezultatai pasiekti pagal uh, paskolų ir turto fondus buvo mažesni nei kitose sritise. Audito rūmai savo rekomendacijose pažymėjo pagrindinius e, trūkumus ir pateikė pagrindinės rekomendacijas. Pirmoji yra tokia. Pirmiausia, kūrint priemonės ateityje, reikėtų pirmiausia atlikti labai išsame e, finansų e, trūkumo vertinimą. Ir priemonės turėtų būti pritaikytos e, prie kiekvienos, e, prie savo tikslo, tam, kad būtų atsižvelgta į tai, kad pasaulis e, keičiasi ir dabar rengiamas yra kad po 2013 metų įsigalios naujas reglamentas taikomas regioninės plėtros fondui. Audito rūmai parengė nuomonės apie šį teisės aktą ir mano kolega David Bosto ir Čabos Fasakas pristatė šiuos, šios, šios dokumentus. Nuomonėse yra pasakyta, e, kad e, šiuose pasiūlymuose e, yra atsižvelgta į pagrindinių sistemos trūkumus. Reikėtų pasinaudoti visomis galimybėmis bendrai finansuoti finansinės priemonės. Uh, Portugalija, pavyzdžiui, jau turi tokios patirties. Stebėsenos komandų darbas taip pat turėtų būti e, toks, kad jį dirbant būtų atsižvelgta į priemonių ypatumus. Tam tikrais atvejais taip pat reikėtų suderinti ir konkrečius veiklos vertinimo rezultatus. Jie turėtų būti suderinti tarp komisijos valstybių narių sverto e, principas ir pakartotinio lėšų panaudojimo principas turėtų būti aiškiai apibriežti reglamente. Turėtų būti nustatytas minimalus sverto rodiklis e, lėšų pakartotinio panaudojimo e, laikotarpį terminai. Ir be abejo, šios priemonės neturėtų konkuruoti su kitomis privačiomis sektori, privataus sektoriaus priemonėmis. Be to, komisija turėtų pasvarstyti, ar būtų naudinga, naudinga pagalvoti apie tai, kaip galima būtų greičiau pritaikyti šias priemonės ir geriau, geriau jas e, taikyti. Pavyzdžiai yra pateikti ataskaitoje. Ir galiausiai audito rūmai ragina komisiją paieškoti papildomų būdų padėti mažam vidutiniam verslui uh, suformuojant jam geriau pritaikytas priemonės. Ir ponios ir ponai, Europos Sąjungoje vyks dabar svarbus dalykai, kurie yra susijęs su finansinėmis priemonės skirtomis mažam vietiniam verslui ir mes džiaugiamės, kad komisija e, prieš audito ir po audito nesidėjo rankas sudėjus ir komisija parengė e, specifinę audito metodologiją skirtą šioms finansinėms priemonėms ir taip pat pataisė dabar galiojantį reglamentą tam, kad valstybės narės pateiktų išsame informaciją apie tai, kaip yra taikomos finansinės priemonės laiku ir apie tai e, e, e, taip pat kalbama 2010 m. audito ataskaitoje. Be to mes parengėme ir darbo dokumentą kurį jūsų komitetų pristatys ponas Defa šiandien. Ir taip pat parengėme 2010 m. finansinių priemonių įgyvendinimo ataskaitą. Joje taip pat yra pateiktos svarbios rekomendacijos. Ir paskutinis dalykas, aš jau minėjau, kad reikėtų pagalvoti apie tai, kad e, parengtas pasiūlymas dėl e, sanglaudos uh, reglamento uh, po 2013 metų ir e, auditorumai pritarė 7 iš 11 rekomendacijų. Dėkuoju. Äh, Ačiū, ponė Novak. Nepaprastai svarbi ataskaitas. Pirmininkas Barozo, vicepirmininkas Tajani nekarta pabrėžė, kad MVI yra ES ekonomikos stuburas, 99 procentai įmonių turi mažiau nei 100 darbuotojų, taigi būtent MVI turi būti mūsų dėmesio centre. Ačiū audito rūmams už ataskaitą. Akivaizdu, kad reikia išsamesnių diskusijų apie e, MVI, tačiau norėčiau atkreipti dėmesį tai, kad mažai bet turime laiko šiandien. Jūs kalbėjote apie darbo dokumentą dėl sanglaudos politikos. ir ponas generalinis direktorius galės pasisakyti apie šią ataskaitą, tačiau kiek vėliau dabar trumpai apie specialiąją ataskaitą. Fielner ir Alaja Sender gaus galimybę pasisakyti, tačiau prieš tai mūsų pranešėjas ponios Revelinė apie specialiąją ataskaitą. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti ponui Nuokui už parengtą ataskaitą ir už tą geranoriškumą, kurį parodė audito rūmai Praėjusią savaitę mes su juo sustikome, rengėmės šiandienos posėdžiui. Pateikta informacija labai gerai atspindi audito rūmų patikrinimo rezultatus nuo 2000 iki 2006 metų ir nuo 6 iki 13 metų dalį laikotarpio. Kai kurie dalykai yra ypač svarbus, ir būtent jais savo pasisakymę aš norėčiau apsiriboti, nes laiko tikrai mažai. Ir dar baigdamas pateiksiu tokią apibendrinimą į darbo vertinimą. Iš principo aš palaikau e, šį, šią finansų priemonę. E, ši ir kitos panašios priemonės suteikia galimybę ES aktyviau veikti krizės metus, skatina ūkio augimą, verslininkiškumą, Tai gerai, tačiau egzistuoja trūkumų, to niekas negali nuneikti, tą liudyje auditorumų patikrinti atskaitiniai laikotarpiai. Reiktų pabrėžti, egzistuoja daug trūkumų, ypač naudojant sverto in, instrumentą ir taip pat e, nepakankamai multiplikatorius yra išnaudojamas – Paprastai sverto poveikis finansinio instrumentuose, turto fondui, regio, regioniniam fondui sviruoja nuo vieno, tai jokio poveikio, iki 2,57. O kas dar blogiau yra, jeigu pasigilinsime į sverto poveikį, tai ypač kalbant apie kredito instrumentą, tai sviravimas yra nuo 1 iki 76, taigi dar blogiau. Komisija mm, e, atkreipia dėmesį į valstybė norių bendro finansavimo veiklą taikant multiplikatorių, tačiau e, akivaizdu, kad yra panaudojamos e, es biudžeto lėšos ir jos turi būti vertinimos, o ne multiplikatoriaus poveikis. Multiplikatorius garantijų fonde yra 4,71. Akivaizdu, kad galima veikti efektyviau. Kalbant apie atskiras investicijas, uh, audito rūmai nepasitikė komisijos pateiktą informaciją, 12 milijardų būtent komisija pateikė, tačiau būtų gerai gauti informaciją raštu apie tai iš komisijas pagal fondus ir valstybės, audito rūmai taip pat galėtų savo e, informaciją pateikti. Toliau nėra tinkamai įvertintas deficito poveikis nuo 2000 iki 2006 metų, būtent e, turime suomenį deficitas nepanaudotų lėšų. Toliau nuo 6 iki 13 metų komisija ragino valstybės narės e, tinkamiau vertinti deficito poveikį. Na, yra tam, tikra, e, tam tikrų vertinimų padaryta, tačiau jų nepakanka. Reikia aiškiai įvertinti trūkumus susijusius su finansavimu ir tie trūkumai turi būti įvertinimi ne tik pagal valstybės narės, bet ir pagal atskirus regionus. Aš e, viską aiškiai uždėstysiu savo pranešime, būtent kokie yra duomenų pagal atskirus finansavimo fondus, kokios yra finansavimo sritis, kurios yra prioritetinės. Mano nuomonė, rizikos kapitalo finansavimo instrumentai yra ypač e, aktual, aktualūs. Finansavimo instrumentų vertinimo galimybės minėtiems laikotarpiams yra nepakankamos, ypač e, kai kalbame apie metų veiklos ataskaitas, apie veiklos programas. Šių finansinių instrumentų ypatybės nėra tinkamai išnaudotos. Neretai lėšos, e, kurios buvo skirtos, buvo panaudotos nepradiniam tikslui. Kaip pavyzdys būtų Andalūzija. Ir keletas baigiamųjų pastabų. Na, regime tiek daug trūkumų, tai tarsi turėčiau pasisakyti neigiamai apie finansavimo priemonės, bet šios finansų priemonės turi didelį potencialą, todėl mano e, verdiktas būtų teigiamas. Gal reiktų radikaliai pakeisti veiklos pagrindą ir teisinį pagrindą, Tikiuosi, kad komisija taip pat atkreipė egzistuoj... dėmesį į egzistuojančius didelius trūkumus. Mums reikia to, mums apskritai reikia finansų priemonių, tačiau jos turi veikli, veikti pagal tam tikrus labai griežtus rėmus. Norėčiau atkreipti dėmesį aštuntųjų skyrių, kur šis dalykas yra aptariamas. Tikrai yra daug trūkumų, dėl to sumažėja teisinis ir finansinis saugumas. Na, kuriant būsimąjį finansinį pagrindą, turime pasiekti, kad audito rūmų įvardinti trūkumai būtų panaikinti. Keletas e, dalykų baigiant, aš norėčiau paprašyti audito rūmų raštu pateikti informaciją apie veiklos išlaidas susijusias su fondų veikla, nes iš ataskaitos man tai nėra aišku. Ir dar kreipsiuosi į komisiją, norėčiau daugiau informacijos apie nuseklumo užtikrinimą tarp deleguotojų aktų ir veiklos sprendimo, būtent konkretus įgyvendinimo mechanizmai kurių bus imamas ir kas bus pasiūlyta komunikate tarybai bei parlamentui. Baigiant, reiktų pažymėti, būtina suvienodinti e, vertinimo ir veiklos metodus. Komisija ir auditorumai savo darbę vadovausiais labai skirtingais vertinimo faktoriais. Todėl neįmanoma suvokti, kokia yra reali situacija. Todėl siekčiau, kad darbo metodai būtų suvienodinti. Dar pasikartosiu, norėčiau sužinoti, kiek, kokie yra, kokios yra finansų priemonės valstybėms narėms atskirai, atskirai pagal atskirus fondus ir dar padėkosiu ponui Nok už jo e, geranorišką bendradarbiavimą ir už darbą. Ačiū, dabar ponas Fielner. Ačiū e, už pasisakymą ir už pateiktą informaciją. Finansinės priemonės dėl jų mums labai skauda galva atliekant biudžeto vykdymo patvirtinimą ir po jūsų ataskaitos tas galvos sopulys dar labiau sustiprėjo. Buvo teisingai konstatuota, kad šie projek projektai yra labai rizikingi, o kas dar labiau padėtina riziką, tai jog trūksta teisinio pagrindo ir tinkamo įgyven, tinkamos įgyvendinimo priežiūros. Aš pritariu ponui Rivelinį. Akivaizdu, kad e, finansų priemonės turi teisę egzistuoti, tačiau jų vaidmuo turi būti ribotas, labai griežtai apibrieštas, bei reikia labai gerai apsispręsti, kada šias finansų priemonės turėtumėme taikyti. Na, aš turiu čia keletą klausimų. Audito rūmai e, sako, kad dėl regioninės politikos ypatybių finansų priemonės e, buvo netinkamai panaudotos ir neturi kritikos, kritinės masės. Ar komisija kažką ketina keisti ateityje? ateityje. Mes juk žinome, kad regioninis aspektas yra čia pats svarbiausias. Gal auditorumai turės kokį atsakymą. Toliau komisijos darbinio dokumento septintajame puslapyje yra kai kas, kas patraukė mano dėmesį bei mane nustebino. Ten sakoma, kad komisijai dar reikia savanoriško valstybių norių ataskaitoje teikimo, kad uh, būtų pateikta informacija apie 11 metus, tas mums kėlė galvos skausmą 10 metais ir jis niekur nedings 11 metais. Aš tikėjausi, kad pakeistas reglamentas, kurį taryba ir komisija patvirtino praėjusiu metu gruodį, išspręs šią problemą. Aš nesuprantu, kodėlgi tuomet nebuvo ši problema išspręsta. Gal komisija galėtų paaiškinti. Uh, Tai kėlė problemų dešimtaisiais metais, mes tą žinojome prieš patvirtindami gruodžio mėnesį pakeistą reglamentą. Tai jeigu ta informacija buvo žinoma, tai kodėlgi ji nebuvo iškelta. Ačiū. Aš kaip pirmininkas atkreipsiu dėmesį, kad rivelinį e, pranešimas gegužės 30-ąją bus pateiktas. Tuo metu turėsime galimybę išsameu padiskutuoti kadangi audito rūmai paprašė galimybės pristatyti savo ataskaitą iki komisijos pareiškimo, o atkreipkime dėmesį į tai, kad laiko mažai, todėl siūlau komisijas apsiriboti pastolomis kol kas dėl specialiosios auditorumo ataskaitos, o, ar, o po to diskutuosime apie mm, komisijos pasisakymą. Dabar žodis e, ponė Ajala Sender, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Nojak už jo pristatymą, kuris e, tikrai buvo labai informatyvus ir patikė mums daug penų pamastymams. Be abejo, mes norėtume, kad reglamentas, kaip ir kita finansinė perspektyva, veiktų geriau. Ir žinome, kad yra siūlomas naujos finansinės priemonės skirtos e, įvairioms biudžeto sritims. Ir šios priemonės taip pat uh, sukurtos yra taip, jog jas galėtų finansuoti ir privatus sektorius. Šios priemonės yra naudingos, turėtų būti naudingos mažoms vidutinėms įmonėms, jos turėtų padėti pritraukti privatų kapitalą. kapitalą. Tačiau žinome, kad ne visuomet pasiekiamas šis rezultatas. Ir aš norėčiau paklausti, kodėl. Kodėl taip yra? Dėl to, kad mažos vidinės įmonės nežino, kaip elgtis su šiomis priemonėmis. Ar dėl to, kad šių priemonių tiesiog nepakanka? Ir ar žinote apie kitas kokias nors panašias priemonės? Ir ar jos geriau veikia? Aš dirbu kultūros ir turizmo komitete. Ir mes susidurime su panašia problema, tai yra su to, kad labai dažnai privatus sektorius nenori finansuoti mūsų programų. Toliau, kokie teisės aktai turėtų reglamentuoti šias priemonės? Ir dar vienas klausimas Ar dabar turime teisės aktai gali reglamentuoti šias priemonės, ar jų nepakanka? Europos investicijų fondas, ar Galima, jis galėtų aktyviau dalyvauti finansuojant šias priemonės. Ir ar institucinė sąranga yra pakankama tam, kad šios priemonės galėtų būti tinkamai taikomas, ar ją reikėtų taip pat keisti ir ieškoti papildomų institucijų. Ir rekomendacija atskirti finansinės priemonės nuo subsidijų bei grantų. Jūsų pastaba buvo labai įdomi ir egzistuoja labai aiškus skirtumas tarp trumpalaikių ir ilgalaikių projektų ar vidutinės trukmės projektų. Jūs minėjote Ispaniją, Portugaliją, Vokietiją. Ir mes žinome, kad kartais skiriasi mažo vidutinio verslo apibrėžimas ir kuriuose šalyse tai yra įmonės, kuriuose dirba mažiau nei 50 darbuotojų ir kitur kitoks taikomas apibrėžimas. Bericht. Pone Greslė, ačiū. Na, mūsų pirmininkas šiandien labai e, puikiai nusiteikęs ir cituoja poetus. Aš pacituosiu kitą e, išmintį, liaudės išmintį, būtent, kad e, prisiminsiu pasaką apie nuogą karalių ir jo drabužius. Akivaizdu, kad čia panaši situacija. Man didžiausia nerima kelia, kalbant rimčiau, tai yra administravimo sąnaudos ir efektyvumas. Nieko čia gero nepakeista. Ka, kiek mes žinome apie administravimo išlaidas, kokio dydžio jos būtų, tai yra klausimas audito rūmams. Uh, Aš nežinau, ar komisijos ECFIN generalinio direktorato atstovų yra ir kaip jos vertina šią audito ataskaitą. Mano nuomonė, ši ataskaita, atsižvelgiant ir į biudžeto vertinimo procedūrą, regime, kad tas pasi, pasitikėjimas naujaisiais drabužiais kol kas yra nepagristas. Labai norėčiau padėkoti už įdomią ataskaitą. Iš tikrųjų, man atrodo, labai svarbi mūsų sanglados politikai. A, tačiau, a, man atrodo, yra rekomenduojama įtraukti a, visas šitas finansinės priemonės į vieną bendrą tokią a, programą, tai 7.f. Na, man atrodo, kad čia reikėtų kalbėti apie regionų lygmetį, galbūt atskirus valstybės narys, atskirus regionus. Man atrodo, kad ten lygis yra iš tikrųjų nevienodas ir taip. Ačiū pirmininkė, norėčiau atsiprašyti, kad kitame e, turėjau dalyvauti e, komiteto balsavime, negirdėjau visko, bet pirmiausia, norėčiau iš tikrųjų pasveikinti ir padėkoti auditorių rūmams už puikią ataskaitą, man atrodo, iš tikrųjų ne tik dėl šito sverto rezultato, kurį pateikė, bet apskritai labai naudinga ir svarbi man atrodo, nepaprastai svarbu e, aiškiai suprasti e, vis, vis, visos mūsų veiklos efektyvumą, tai kad piliečiai suprastų, kas yra daroma ir kokiu rezultatu pasiekiama. E, na, pirmiausia, tai reikia pasižiūrėti, kokios svarbos yra priemonės, kuris numato tam tikrą atotrukį nuo paklausos ir pasiūlos. Na, Taip, ir reikėtų taip pat atkreipti dėmesį apie tai, kad trūksta labai aiškių rodiklių, kurie, kurių nesant negalima iš tikrųjų nieko lyginti. Mano klausimas auditorių būtų. Jūs sakėte, kad reikėtų tiesiog paieškoti kažkokiu alternatyviu būdu, kaip iš tikrųjų įvertinti. O lygiai taip pat reikėtų pasižiūrėti, kaip Europos rekonstrukcijų banko vaidmenį įvertinti čia ir o, kokių konkrečių veiksmų reikėtų imti. Arba tiesiog, kada kalbama apie ex ante šitą analizę, kuri yra labai reikalinga. Ačiū, mėly kolegos. Iki gegužės 30-osios dar bus pakankamai laiko specialiai ataskaitai aptarti, todėl, ponia, Noak, prašau trumpai atsakyti jums užduotus klausimus. Daug klausimų sulaukia komisija. Išsamesnės informacijos gal bus įmanoma sulaukti per būsimasias diskusijas ar raštu. Gal net to ir neprireiks. Tai gal trumpai replikuokite į tai, kas buvo pasakyta. Akivaizdu, kad iki 30 gegužės turėsime laiko Let me stress, it was the one, uh, other way around. I was asked whether I am prepared. Taip, aš pasirengęs pabandyti atsakyti. Taip, mes paprastai uh, kitokią tvarką uh, dirbame. Norėčiau pabrėžti, kad ne viskas yra juoda, ne viskas yra balta. Kada taikomas naujos priemonės, reikia pateikti, na, parodyti tam tikrą pagrindą, kuriuo remiamasi dirbant. Tai nėra tik tai, pavyzdžiui, na, skolos, skolos apmokamos arba tiesiog, jeigu ne, tai pinigai prarandami. Šitų finansinių priemonių mes siekime daugiau. Tai yra daugiau reglamentavimo, tinkamesnio reglamentavimo. Ir tai veda prie nuo klausimo Ne visose valstybėse narėse gali būti taikomos tos pačios priemonės. Pavyzdžiui, mažiau pažengusiose valstybės narėse geriau taikyti įprastas priemonės, tai yra paskolas, nes tada na, galime kalbėti apie galimybę tiesiog valdyti šitas finansinės priemonės. Čia jau tam tikrą vaidmenį vaidina tarpininkai, tai yra bankai, kurie turi patirtį šioje srityje. Todėl reikia daryti tam tikrą skirtumą. O tai veda prie kito e, klausimo. Europinių lygmenių a, taip pat galima kalbėti apie a, galimybės, ypač kada kalbame apie Europos investicijų banką ir Europos investicijų fondą. Taip, jie gali valdyti šitos naujosios, naujasias finansinės priemonės ir jie iš tikrųjų daug prisidėjo prie šito valdymo, pasitelkdami visą savo patirtį. Ir, man atrodo, iš tikrųjų yra tinkama naudoti šitomis finansinėmis priemonėmis, jeigu suprantate, kokia rizika gali kilti ir jeigu jūs įsitikinę, kad turite pakankamą patirties, kad mokėsite tą riziką suvaldyti. Tada gerai, turi būti tam tikros taisyklės, tam tikra patirtis. Visą tai turi eiti kartu kartais susidaro įspūdis, kad jeigu nėra e, tiesiog patirties, pakankamas patirties, tada galbūt nereikėtų jau tiesiog pasitelkti privačių e, šitų fondų, turto fondų. Žinoma, jeigu norime pritraukti iš viešo sektoriaus finansavimą, tai a, tie pinigai neturėtų a, atsirasti iš valstybių narių biudžeto, tai turėtų būti privatus finansavimas. Ir vėlgi aš grįžtu prie to paties a, klausimo, kodėl ne visada įmanoma pritraukti privataus sektoriaus a, pinigus. A, Čia reikia tam tikrų paskatų mažom ir vidutinio dydžio įmonėms. Ne visos tokios įmonės iš tikrųjų turi tam tikrų idėjų dėl aiškių idėjų dėl ateities. Ir todėl privatus sektorius pirmiausia pasižiūri į verslo modelį ir tada tik tai sprendžia finansuoti ar ne, arba prisidėti savo pinigais ar ne. Tai vėlgi reikėtų e, pasižiūrėti į tam tikras sritis, kuriuose galbūt galima būtų taikoma modernesnės finans, finansavimo priemonės. Tai buvo e, prašyta pakalbėti apie administravimo a, e, išlaidas. Mes a, tai a, to nepateikėme pirmoje mūsų versijoje. Galime pateikti visus skaičius. Man atrodo, panas Malderis paprašė o, tokių duomenų. Taip, mes pateiksime užmokesčio e, skaičius liečiančius užmokestį. Tai tiesiog visą išklotinę pateiksime. Atrodo, kad fondo valdytojai gali būti palyginami. Nėra e, reikalo galbūt mokėti didesnių atlyginimų vienu ar kitu atveju. A, panas Felina na, kalbėjo apie vėl ataskaitas. Jeigu kūrėte a, tokį aptingo fondą, a, taigi komisija ir, man atrodo, Europos mokesčio mokėtojai, būtent jie ir yra a, to fondo turėtojai, savininkai. Man atrodo, kad e, tokiai normaliai veikiančioje įmonėje yra tam tikra atsiskaitimo sistema, ar tai būtų kartą per mėnesį, kartą per ketvirtį, kartą per metus. Bet įprastas e, verslas, na žinoma, valdantieji e, šitą verslą turi atsiskaityti to verslo turėtojų savininkui. Manau, kad e, dar vienas klausimas, paskutinis klausimas, ponas Zakakis e, pateikė šį klausimą. E, reikia pasižiūrėti, kokia, kokia padėtis regione, kuriame jūs norite tuos pinigus išleisti, tai yra steigti finansavimą. Ir tada turite nuspręsti, o kokius tame regione tinkamas priemonės. Jeigu nėra tinkamų instrumentų, tai žinoma, nelaukite sėkmės. Ir man atrodo, aš jau atsakiau į tą klausimą dėl uh, Europos investicijų uh, fondo ir Europos investicijų banko. Bet reikia žinoti, kad jeigu naudojate naujas priemonės, naują reglamentavimą, uh, Taip, Žinoma, netgi e, čia vieno euro atveju, man atrodo, didesnė kyla rizika, negu tiesiog teikiant šitus grantus. Ačiū, ponė Nuok, už atsakymus į klausimus. Tikrai daug klausimų buvo užduota. Aš asmeniškai labai rūpinosi MVI, todėl mm, galėtumėme, jeigu tai tik lemčiau, aš labai ilgai diskutuoti apie mažų vidutinių įmonių problemas. Gal reiktų kreiptis į komisiją e, su klausimais pažiūrėti, koks yra MVI finansavimas, kaip bankai finansuoja MVI. Ar nereiktų uh, kažkaip keisti kapitalo reikalavimo poreikių, kad uh, galėtų bankai sėkmingiau finansuoti MVI, bet to MVI labai sunku prieiti prie mikro paskolų. Maža įmonė 5 ar 10 tūkstančiai eurų gali būti lemtingi, gali nulemti skirtumą tarp darbo ir nedarbo. Tačiau jeigu tie, tų 5000 eurų teikimas yra administruojamas e, centrinės administracijos ir vykdomos vyriausios vertinimo procedūros, tai akivaizdu, kad e, administravimas kainuoja daugiau negu pats kreditas. Mums reikia keisti sistemą. Apskritai šių priemonių daug tikimasi, todėl uh, Reiktų paklausti pono generalinio direktoriaus Defa, ar ateityje būtų galima tikėtis panašių teigiamų pokėčių. Ir dar kartą noriu padėkoti Europos audito rūmų nariui Haraldui Novak, kuris išnagrinėjo e, klausimą, ypač svarbu Europos parlamentui yra pateikę apie MVI daug įdomos informacijos. O dabar žodis regioninės politikos generaliniam direktoriui Walter Deifa, kuris pristatys komisijos tarnybų darbo dokumentą dėl sanglaudos politikos finansinių priemonių. Prašom. Ačiū, ponė e, pirmininkė. Aš tikiuosi, kad ir e, atlikdamas šias funkcijas galėsiu sėkmingai bendradarbiauti su biudžeto kontrolės komitetu, pratesi darbą, kurį atlikau dirbdamas vidaus audite, o dabar kalbėsiu angliškai. Taigi, komisijos pateiktas dokumentas tris pagrindinės sritis apima pirmą. Kodėlgi finansinės priemonės yra tokios svarbios ir vis svarbesnės regioninėje politikoje, toliau kokia yra patirtis, kokios kyla problemas. Ponas Nuok labai išsamei pristatė tas problemas. Ačiū už patį pristatymą, ačiū auditormoms už išvadas. O trečioji dalis, pati svarbiausia, mano nuomonė, ką mes darome šias problemas spręsdami. Taigi, tos trys sritis ir trumpai apie kiekvieną iš jų. Mums ir tai paaiškėjo, kad ir jums iš pranešėjo pasisakymų, būtent, kad finansų priemonė yra galimybė mobilizuoti papildomas lėšes bei užtikrinti ūkio augimą ir naujų darbo vietų kūrimą. Krizė yra taupoma, todėl mm, papildomo finansavimo poreikis yra ypač aštrus. Na, keletas smulkmenų. Vienas euras išleistas per finansinę priemonę gali padėti uždirbti keletą papildomų eurų regioninės politikos rytyje. Toliau šias finansinės priemonės apjungiant su e, privačiu sektoriumi, mes ne tik pasinaudojame privatų privačiaus sektoriaus lėšomis, bet ir privataus sektoriaus patirtimi. Tai ypač pagerina projektų kokybę bei tvarumą. Na dar vienas svarbus dalykas, kurį reiktų išskirti. Mes kalbame finansų prie, apie finansų priemonės sanglaudos politikoje. Reiškia, kad finansuojame projektus mažiau pažengiuose regionuose, regionuose, kur susidurime su ekonominėmis problemomis. ir e, finansuojame tikslus, kurie nebūtinai yra pelningi artimuoju laikotarpiu, tačiau turi labai teigiamą ilgalaikį socialinį ekonominį poveikį, na pavyzdžiui, kaip energijos efektyvumas, e, miestų plėtra ir panašiai. Atsižvelgime būtent šį aspektą, kai e, kalbame apie veiklos rodiklius. Tikrai negalima lyginti tai, kokie yra veiklos rodikliai besivystančiose regionuose su rodikliais išsivyščiusiuose regionuose, tačiau apskritai veiklos rodiklių tikrai reikia. Kartais mums reikia teikti lengvatų, kad pritrauktumėme privatų verslą į įvairiausius projektus. Todėl reikia šiek tiek diferencijuoti sanglaudos politiką nuo kitų sričių. Būtina atsižvelgti į atskirų regionų ypatingą situaciją ir tų atskirų regionų poreikius. Dabar patirtis iš ties labai sparčiai mokomis. Finansų priemonių įgyvendinimas tikrai nebuvo paprasta užduotis Tačiau dabar jau patirties sukaupėme, ji beje yra tiek teigiama, tiek neigiama. Iki šiol mes e, vis dažniau naudojame šios, finan, e, šios instrumentus nuo 5 iki 5,7 procentų įvairiose fonduose, finansuota kažkur 500 projektų, privataus verslo projektai, energetikos efektyvumo didinimas, EIB, EIF aktyviai dalyvavo ir mes čia regėjome multiplikatoriaus efektą. Būtent prisidėjo prie projektų regioniniai biudžetai, privatus sektorius, įvairius kiti fondai. Tačiau akivaizdu, kad kol kas nedirbame tobulai. Identifikavome keletą problemų, bei, kaip minėjau, ponas Nuok labai išsamei jas pristatė. Tiesiog priminsiu, būtent verslo planų vertinimo trūkumas ir veiklos vertinimo trūkumas, nepakanka informacijos apie multiplikatoriaus efektą, kritinės masės vertinimas, patirties trūkumas, taip pat perteklinis lėšų teikimas, kas buvo minėtas keletą kartų. Tai būtų padėję išvengti N plus 1, N plus 2 įsipareigojimų. Nepamirškime administracinių išlaidų, jos nėra siejamas su veiklos efektyvumu. Na, kaip sakė audito rūmai, visų trūkumų pagrindas buvo mm, tai, jog tiek teisės aktas pamatinis, tiek veiklos gairės nebuvo pakankamai išsamios. Na, užtenka apie problemas, kaip mes jas sprendžiame, reiktų pakalbėti dabartinėme mm, programavimo laikotarpėje, ką mes darome. E, ponas Nuok pripažino, kad mes nesėdime susidėję rankų bei dirbame. Tokios sritis techninė pagalba bei gairės, jos yra teikiamos valstybėms narėms. Na pavyzdžiui, paaiškinimo, kad uždarant projektą tik tos sumos, kurios buvo realiai sumokėtos galutiniam naudos gavėjui, yra pripažįstamos tinkamomis. Toliau informavimas apie finansinių priemonių taikymą yra pagerintas. Pirmajame etape ataskaitos teikiamos savanoriškų pagrindų. Suprantu, ponui Flierner tai yra kol kas nepakankamai gerai, tačiau mes nesaume vietoje. Komisija pasiūlė reglamento pakeitimus. Šie pakeitimai numatys reikalavimą teikti privalomas išsames ataskaitas. Tačiau ne visi komisijos pateikti pasiūlymai buvo patvirtinti. Priminsiu, mes norėjome eiti toliau, mes norėjome apriboti mokėjimus dviems investiciniams laikotarpiams, tačiau taryba tam nepritarė. Mes buvome ambicingi, Bet aišku, mes galėjome gal dirbti greičiau, pateikti pasiūlymus anksčiau. Taip pat pažymėsiu, kad vykdome papildomus auditavimo darbus, kad geriau žinotumėme, kokia yra situacija vietoje. Taip pat pradėjome vertinimo procedūrą. Tiek apie esamą programavimo laikotarpį, dabar apie būsimąjį pasiūlėme labai išsamų teisinį pagrindą. Jame įsprendžiamos e, visos auditorumų įvardintos problemos. Pasiūlymas dėl finansų reglamento numato suderintą pagrindą visiems ES finansuojamoms finansų priemonėms, o toliau dirbdami bendro reglamento pagrindu galėsime veikti sėkmingiau, bei ten ypač pabrėžiama ex ante vertinimų būtinybė. Čia reikia įvertinti rinkos spragas, investicijų poreikį, privataus sektoriaus dalyvavimą, svertą, kritinę masę. Visa tai, apie ką mes kalbėjome per šiandienos diskusiją. Įgyvendinant turėsime virtinė galimybių bus ES fondai standartizuoti neįliniai instrumentai, o po to nacionaliniai ir regioniniai instrumentai būtent standartizuoti ir neįliniai instrumentai, skubus instrumentai turėtų e, greičiau išspręsti esamas problemas. Taip pat pabrėžėme kad turime konkrečių pasiūlymų dėl finansų valdymo, dėl etapų, etapinio finansavimo, būtent kad apsiribotumėme dviejų metų finansinių laikotarpių, tai padės išvengti pono Novak minimų problemų ir kolegų m, mm, parlamentarų iškeltų problemų apie tai, kad bu, yra perfinansuojami kai kurie projektai ir kartais susidurime su piknaudžiavimu taip pat administravimo išlaidos, pakartotinis lėšų panaudojimas dešimties metų laikotarpyje. Na ir nepamirškime ataskaitų teikimo ir vertinimo reikalavimų. Baigdamas norėčiau štai ką pažymėti. Komisijos nuomonė, nepaisant visų problemų, prieš kurias nereiktų užmerkti akių, ši šio laikinėje sanglaudos politikoje finansų priemonės gali labai daug. Tokiu būdu mes pasieksime daugiau su mažesnėmis e, lėšomis. Tas ypač svarbu šiandien, kai vykdoma griežtas taupimo problemas. Jau minėjau, kad labai sparčiai mokomės, identifikavimo netoleruotinas problemas. Dėkojame audito rūmams už ataskaitą, nors kai kuriuose srityse mūsų nuomonė būtų kiek kitokia, ypač kai atsižvelgiame į sanglos bei regioninės politikos ypatybės. Keletą žodžių apie ponios Greslę pastabą dėl ECFIN generalinio direktorato e, įsikišimo. Aš nežinau, ar jų atstovų yra šiandien tarp mūsų. Uh, Tačiau jeigu pers, kai skaitysite komisijos atsakymą audito rūmams, tai pamatysite, kad ECFIN procese aktyviai dalyvauja ir kad komisijos e, atsakymą parengs visos susijusios tarnybos. Aš noriu jūs tikrai užtikrinti, kad taip bus. Kaip minėjau, mes šiame periode e, sprendžiame problemas, kiek tai yra įmanoma, o kitam siūlome atnaujintą finansinį pagrindą, bei pagrindė atsižvelgiame į rūmų rekomendacijas. Tačiau kol kas mūsų pasiūlymas yra tik pasiūlymas. Mes e, laukiame jūsų paramos, aišku, abiejų teisėkuros institucijų paramos, bet ypač EP palaikymo su kurio be abejo mes sukursime labai skaidrų finansinį instrumentą, turėsime aišku teisinį dokumentą, kuris bus e, geras ir sąžininkas. Pone pirmininkas, atsiprašau, jeigu kalbėjau per ilgai. Ačiū, ponė generaliniai direktoriau DEFA. Ačiū už jūsų atsakymus, bent jau dalį užduotų klausimų jūsų kavėte atsakyti. Aišku, jie, bus labai, jie buvo labai sudėtingi, o dabar komisijos e, pasisakymą galės parlamentarai aptarti. Pone Grislė, pirmoji, prašom. Ačiū. Pone pirmininkė, labai retai galime mokytis dirbdami ir beje mokytis švaistydami mokesčių mokėtojų pinigus. Na, ačiū, be, ačiū už tai, kad bent jau sparčiai mokotės. Aš tikiuosi, kad Ekfin mokosi nemažiau sparčiai nei jūs. Kalbant apie teisėkuros institucijos paramą, tas tiesa, e, iki šiol ši parama nebuvo tokia aiški, regionų komitete e, pasispaudė komisiją ir norėjo daugiau, tačiau mums nepavyko mes pralaimėjome, mums nepavyko sustarti dėl griežtesnių reikalavimų, negalime leisti, kad tai pasikartotų, ypač rengiant būsimąjį reglamentą. Šie kas dešimt metų atsinaujantis fondai, tai akivaizdu, kad mums reiks labai intensyviai padirbėti dėl jų su komisija. Mes pagalvojame pagal biudžeto tvirtinimo tvarką, ką čia galime padaryti. Ir, tikiu, ir džiaugiuosi, kad biudžeto generalinis direktoratas taip pat sparčiai mokosi. Na, kas nutiks su tais kas dešimtmečiai atsinaujinančiais pinigais? Pirmiausia, trūksta informacijos. Įdomu, kokie dėl to yra patiriami nuostoliai, nuostolių neišvengiami. Būtų įdomu sulaukti jūsų ataskaitos apie tai, ką ir kiek likščiolinės klaidos mums kainavo. Dėkui dabar žodės ponui Gajar. Also, wir diskutieren. Ačiū. Šiame komitete mes nekartą diskutavome apie finansų priemonės. E, e, akivaizdu, kad egzistuoja dvi filosofijos dėl to. Viena sako taip, daug potencialo, reiktų jį išnaudoti. Gal tuomet tas sverto efektas, apie kurį kalbėjo auditorumai, nėra pats svarbiausias dalykas - optimizuoti darbą. Reikia tikrai kaip man sparčiau, mokytis akivaizdu dar nesibaigė, nebaigta, o kita filosofija sako, kad kol finansinės priemonės nėra sureguliuotos, išbandytos, kol nebusime tikri, kad jos veikia tinkamai, geriau jų nenaudoti. Na, man yra artimesnė pirmoji filosofija. Aš manau, finansų priemonėse yra daug potencialo. Tačiau jeigu jos uh, bus panaudotos taip, kaip iliustruoja auditorumo ataskaita, tai pradėsiu nerimauti. Šios finansų priemonės e, praras bet kokį patrauklumą dar prieš atskleidamos visą potencialą. Aš turėjau galimybę peržiūrėti e, auditormo ataskaitas ir mūsų kontrolės institucija nieko džiugiaus netrado. Akivaizdu, kad iškėlėme būres ir drąsiai išplaukėme į atvirą jūrą, tačiau pasiekus atvirą jūrą pastebėjome, kad leidžia laivo dugnas, kad burės skilėtos, kad kapitonas nelabai orientuojasi, kur plaukti, tačiau užsimerkėme ir plaukėme toliau, nesvarbu, kur link. Taigi man šis eksperimentas nepaprastai įdomus. Tai aš ir kadangi man gali teikti, vertinti, tvirtinti komisijos veiklos biudžetą kitiem, kitais metais, tai šis klausimas man dar rūpės ilgą laiką. Pone Greslė teisingai pažymėjo, kad biudžetinės dėrybos niekaip nesibaigia. Taigi, kaipgi mes padidinsime šių finansų priemonių veiklumą, jeigu taryba reikalauja, kad nepanaudotos lėšos grįš į kažkokį fondą ir iš jo vėl bus išdalintos valstybėms narėms. Jeigu tai bus, finansinės priemonės galime pamiršti. Na, aišku, neretai net ir e, taryboje kairė nežino, ką daro dešinė. Gali būti, kad finansų darbo grupės e, ekspertai ne visuomet žino, ką daro biudžeto darbų e, grupės kolegos, gal jiems reiktų tarpusavėje pasiderinti bei pažiūrėti, kaip mano minėtas e, spragas laivo dugne reiktų užkamšyti vietoj to, kad e, atveriant naujas skilės. Būtų toks klausimas. Ar jūsų nuomonė, jūs valstybės narės pakankamai palaiko? Išjungia mikrofonas kalbėtoje. Das Mikro ist ausgegangen, tut mir leid. Atsiprašau, įsijungė mano mikrofonas. Nežinau, kiek mane dar girdėjote, tai pakartosiu klausimą. Ar jūsų nuomonė pakankamai palaiko jūs valstybės narės jūsų siekyje laivą plukdyti reikiamą kryptimi? Pone Gajar, jūsų klausimas e, tikrai komisija pasiekė, o dabar žodis ponui Mulder. Dėkuoju, panė pirmininkė, kalbės labai trumpai. Kiekvienas yra labai džiaugsmingai nusiteikęs dėl naujos finansinės perspektyvos, nes panašu, kad mes turėsime papildomųjų lėšų. Tačiau mes žinome, kad sistema nėra tobula ir ją ketinama keisti. Uh, Mane asmeniškai labiausiai domina, koks bus multiplikatoriaus efektas, poveikis. Aš norėčiau sužinoti, kokiamis teorijomis jūs rem, remsitės, kokios teorijos yra pažangiausios. Man įdomu būtų sužinoti atsakymą iš klausimą, kad mes galėtume pasirinkti tinkamiausios priemonės ir ar komisija jau yra pasirengusi šiam darbui. Dėkuoju ponui Mulderiui ir dabar sutikiu žodį generaliniam direktoriui. Ačiū, ponė pirmininkė. Pradėsiu nuo ponios Greslė pastabų. Pirmiausia, ačiū už jūsų labai savikritiškas pastabas tikiuosi jūsų paramos, kai aptarinėsime 14-20 metų programavimo laikotarpį, kalbant apie nuostolius. Tai labai sunkus klausimas. Nemanau, kad šiandien turėsime laiko jį išnagrinėti. Gal trumpai na, dažnai mes laikome subsidijas prarasta investicija. Na, suteikėme kažkokią subsidiją ir taškas. Jos nebėra. O finansinis instrumentas, finan, finansų priemonė suteikia perspektyvą pakartotinai pakar, panaudoti lėšas. Aišku, nuostoliai neišvengiami, tačiau uh, E, viskas bus apskaičiuota proceso pabaigoje. Tik proceso pabaigoje galėsime nustatyti realius nuostolius. Todėl, kalbant apie nuostolius, nereikia daryti skubotų išvadų. Pažiūrėkime, kokia yra alternatyva, kuomet e, nuostoliai iš karto matomi ir jie neišvengiami. Kolega Gajer atkreipė dėmesį labai svarbu dalyką Būtent aš puikiai supratau, kad jūsų asmeninis interesas, e, pranešėjas ir apskritai komitetas nepalaujamai reikalaus atsakymų į likusius e, problemas. Aš e, tikiuosi, kad iki šių metų pabaigos pateiksime išsamesnių duomenų, pateiksime geresnės ataskaitos, daugiau ataskaitų, kadangi iš valstybių narių gauname vis daugiau informacijos. Taigi daugiau informacijos, išsamesnės informacijos. Kaip minėjau, atliekami e, papildomi kontrolės darbai bei rengiama įvertinimo ataskaita. jūsų siekis gauti papildomos informacijos tikrai e, yra išgirstas ir mes suteiksime šios e, papildomas informacijas, kalbant apie bendradarbiavimą su taryba, nenoriu aš čia sudeginti visų tiltų. Tikiuosi, kad visi suvoks, jog mums reikia geresnės reglamentavimo struktūros, kuri padėtų užtikrinti tinkamesnį finansų priemonių poveikį. Uh, tai yra dar viena labai plati tema. Be abejo, uh, sunku yra surasti ir tinkamą multiplikatoriaus uh, efekto apibrėžimą ir labai sunku yra surasti, apibrėžti jos kres dalis. Ar jis turėtų būti taikomos visiems viešiems finansams, ar tik tai ES fondams, bet to yra labai sunku yra lyginti garantijas ir paskolas ir mm, turtą. Taigi aš tikiuosi, kad rengdami papildomą informaciją, tikdami papildomus suvertinimus, mes galėsime uh, viską tinkamai palyginti ir po to galėsime apie savo išvadas jums pranešti čia, biudžeto kontrolės komitete. Manau, kad aš sugebėjau atsakyti į visus pateiktus klausimus ir dėkuoju Jums už šią diskusiją. Ja, dank, äh, Ačiū, ponė Defa, už tai, kad e, taip puikiai atsakėte į jūsų, jums pateiktus klausimus, Labai kultūringas posėdis gavosi nuo Hesės link e, Nuogo karaliaus iki Kristoforo Kolumbo. Beje, Kolumbas buvo gavo užduoti atrasti kelią į Indiją ir gavo pinigų būtent šiam tikslui, tačiau juos panaudojo labai novatoriškai ir atrado kažką visiškai netikėto. Na, gal ir šiais, šiuo atveju mums pavyks atrasti kažką labai netikėto ir kad finansų priemonės e, bus tikrai labai įdomus dalykas, joms skirti pinigai padės pasiekti tikrai netikėtų rezultato. Viena aišku, kad ateitis nežinoma, tikrai akivaizdu, kad mes šio klausimu tikrai domėsimės ateitie, ponė Greslė. Mm. Na, jeigu toksai, e, tokia trumpa replika, jeigu čia yra mokymosi procesas, tai biudžetinėje eilutėje reiktų finansinės priemonės kiek kitaip įvardinti. Pirmininkas, na, kaip ponas Dafas sakė, kad tai yra toksai einamas procesas, kuriam metu mokomasi, tai trūkumų neišvengsime, tačiau mes kaip biudžeto e, vykdymą prižiūrinti instituciją norime, kad nuostolių būtų kaip įmanoma mažiau. Tikimės, kad būsimasis reglamentas padės dirbti sėkmingiau nei buvęs. Ačiū, baigiame nagrinėti šį darbo tvarkės klausimą, o kadangi atsiliekame nuo darbo tvarkės nagrinėjimo pradinio grafiko. Aš tikiuosi, kad delegacijos į Haitį ataskaitą galėsime atidėti pirmadieniui, todėl siūlau dabar iš karto baigti viešą posėdžio dalį. Kitas mūsų posėdis vyks kovo 26 dieną. Dabar pradėsime koordinatorių posėdį, kuris yra uždaras ir prašau visus neturinčius teisės jame dalyvauti palikti salę. Ačiū.